į parlamento pirmininką, kad būtų panaikintas Karlos Apudžimont ir Antonio Komin imunitetas. Toliau turėtų būti, tęs, nu, norima tęsti teismo procesą prieš Europos parlamento narius. Pagal mūsų taisyklės šis prašymas bus patiktas jūri komiteto, komitetui, kuris yra kompetentingas komitetas šiuo atveju. Dabar periname prie pirmojo šios dienos darbo atvarkės klausimo. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos. Interesų konfliktų pasibaigus darbiniams santykės visojame sektorėje prevencija. Ir noriu informuoti visus narius, kad tam, kad panaudotumėte mėlynę kortelę ir pasisakyti spontaniškai, galima prašymą pateikti elektroninėmis priemonėmis ir taip pat įprastu būdu. Ir instrukcijos pateikotos prieėjimo į plenarinį posėdžių salę. Na, o dabar klau... žodis Irentingali, klausimo uh, autoriai. Kolegos, 19 metų rugsėjo 17 dieną, ponas Adam Farkas pateikė, pateikė atsistatydinimą iš Europos banko institucijos direktoriaus pareigų, e, kurios įsigalios nuo 20 metų sausio 31 dienos. Bet nuo vasaro 1 dienos AFME e vyriausiasis e, pareigūnas, tai yra lobistų organizacija, atstovaujanti Europos finansinės paslaugas, jis taps būtent tuo vadovu. Europos bankų institucija atsakinga už Europos bankų sektoriaus priežiūrą ir už standartų gyvendinant svarbiausius finansinius reglamentus nustatymą. Dėl to ši institucija yra fundamentali institucija, kuri reguliuoja ir prižiūri finansų sektorių. Ir aišku, tai yra nuolatinis lobistų taikinys. AFME, kaip ir kitos organizacijos, atrodo nuolat bendrauja su Europos banko institucija. Pagal darbuotojų reglamentus ir etinės taisyklės e, institucijos priežiūros valdyba nustatė papildomus e, apribojimus darbui vykdomajam direktoriui po to, kai jis išeis iš institucijos. Tačiau tie apribojimai taikomi pono Farkos tolesniai karjerai netrodo realistiški. Ir jeigu ponas Farkas nebent taptų kažkokiu tai uh, simboliniu nariu. Aš nematau jokios srities, kur jo darbas būtų susijęs su buvusia jo darbovietė. Bet to man visiškai neaišku, kas stebės veiksmingą tų apribojimų taikymą. Ypač tokia nuostata, kad jis negali užsimti lobistinę veiklą E, Europos banko institucijos atžvilgių ar kontaktuoti su jos darbuotojais 24 mėnesius po to, kai jis išeis iš to darbo. Kaip įgyvendinti tokią, tokį apribojimą, kaip jį kontroliuoti, kas tai darys. Dėl šių priežasčių mes raginame peržiūrėti šį institucijos valdybos sprendimą. Bet to ponas Verkas nėra pirmasis atvejis ir nebus turbūt paskutinis po to, kai iš viešojo sektoriaus perėmė į privatų sektorių, tai pasiranda interesų konfliktas. Bet mes turime imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad tai būtų paskutinis toks atvejs. Aš tikiuosi, kad taip ir bus. Besisukančių durų e, reiškinys, kai iš viešų institucijų periname į privataus sektorius, sektoriaus aukštus postus, iš reguliuotojų e, dirbti tuos, kurie reguliuojami, iš prižiūrėtojų institucijos į tą instituciją, kuri yra prižiūrima, ne tik pakerta tokių uh, individų pasitikėjimą, bet taip pat pakertamas pasitikėjimas visomis institucijomis, apskritai piliečių pasitikėjimų viešosiamis įstaigomis. Ir tas pasitikėjimas viešosiamis įstaigomis yra demokratijos stuburas. Todėl neturėtume toleruoti to, kad e, suyra pasitikėjimas institucijomis dėl kažkurių individų interesų. Turime būti budrus ir siekti užtikrinti ir garantuoti, kad jiems nebūtų daroma įtaka iš privataus sektoriaus pusės. Dėl to mes raginame komisiją įvertinti dabartinę praktiką, kai perinama dirbti į privatų sektorių. Europos ir nacionalinės institucijos, iš Europos ir nacionalinių institucijų ir taip pat e, pasiūlyti suderintą teisinę sistemą, kuri e, leistų užkirsti tokį perėjimą į privačias įstaigas ir e, numatyti tą atvesimo laikotarpį, kuris būtų proporcingas. Ir aišku, už atitinkamą atlyginimą. Taip pat raginame komisiją įvertinti, ar yra tinkama, kad atitinkamos ES įstaigos pačios nusprendžia, kaip įgyvendinti preven... interesų konfliktų prevencijos taisyklės, ir kaip užtikrinti tų taisyklių ta, nuoseklų taikymą. Aš malonu, kad man, man, man malonu, kad šią rezoliuciją pritarė vieningai ekonomikos komiteto nariai. Niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Aš tikiuosi, kad tai bus aiškus signalas ir plenarinė sesija taip pat plačiai parems šią rezoliuciją. Ačiū. Labai ačiū. Toliau komisijos vardu komisijos narys Janis Lenarčič. Prašom. Pone pirmininkė, gerbėmi nariai, norėčiau nuo pat pradžių pabrėžti, kad visiškai pritariu jums ir jūsų išsakyti, išsakytam susirūpinimui dėl aukštų etikos standartų svarbos e, Europos institucijų tarnybose. Tai svarbu ir tai yra demokratijos užtikrinimo aspektas etika valstybės tarnyboje, viešajame sektoriuje reiškia, kad e, viešieji pareigūnai ir tarnautojai privalo elgtis bešališkai ir atsakingai žmonių atžvilgių. Aš suprantu, kad pono Farkaš e, pasitraukimas iš EBI e ir perėjimas į privatų sektorių sukėlė susirūpinimą. Ir jūs patikite klausimų komisijai dėl jos politikos šiais klausimais. Taip pat atkreipėte dėmesį į etikos normų uh, harmonizavimą, horizontalų jų harmonizavimą įvairiose sektoriuose. Uh, tarn, tarnautojams, darbuotojams, institucijų darbuotojams e, galioja vienodos taisyklės, nebent yra kažkokių komisijos patvirtintų atskirų nuostatų. Tuo pat metu kiekviena agentūra pati privalo užtikrinti savo nepriklausomumą, nes agentūros yra atskiros. E, a, at, atskiri juridiniai vienetai. Tai reiškia, kad agentūros yra atsakingos už tų taisyklių įgyvendinimą, jų laikymasi, bei taip pat gali priimti individualius sprendimus dėl savo darbuotojų. Šiuo atveju tai lietė pona Farkaš. E, Sprendimą dėl pono Farkas priėmė EBI vykdomoji priežiūros valdyba. Tai yra struktūra, kuri turi teisę priimti sprendimus ir e, taikyti tam tikrus apribojimus. Valdybos nariai, turintys balsavimo teisę, yra e, valstybių narių viešųjų institucijų vadovai, kurie yra atsakingi už tų institucijų darbas valstybėse narėse. Komisija dalyvauja valdybos posėdžiuose, e, ten turi vieną atstovą ir neturi balsavimo teisių. Toks valdysenos modelis e, buvo e, parinktas mm, įstatymų leidėjo. EBI, kaip ir kitos institucijos, privalo laikytis e, institucijų darbuotojų taisyklių. Tai, rei, tai apima ir visapusišką etikos normų e, sistemą. Paskutinį kartą tos taisyklės buvo pakeistos 2014-aisiais ir numatyti apribojimai dėl interesų konfliktų pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektorė. Numatoma, kad e, da, interesų konflikto tikimybę reikia įvertinti, atsižvelgiant į tai, e, kur, kur, kur žmogus išeina dirbti. Taip pat tai reikia įvertinti e, visus aspektus e, asmens e, pasitraukimo iš viešojo sektorius, jeigu jis išeina savo prašymu. Ir kiekvieną konkretų atvejį reikia įvertinti atsižvelgiant į individualius to atvejo aspektus. Galimi draudimai turi būti pagristi ir proporcingi. Taip pat reikia siekti pusiausvros ar būtinybės užtikrinti institucijų darbo bešališkumą ir e, E, laikinųjų apribojimų, bei taip pat gerbti buvusio darbuotojo teisės toliau e, vyk, e, vykdyti pasirinktą veiklą ir kaip numatyta ES pagrindinių teisų hartijoje. Šiais klausimais komisija yra parengusi gyvendinimo taisyklės, kurios yra nuolatos peržiūrimos E, atsižvelgiant į kitų institucijų, pavyzdžiui, Europos parlamento, ombudsmeno bei Europos audito rūmų rekomendacijas. Būtent e, e, 2018-aisiais ir buvo pakeistos nuostatos dėl interesų konfliktų pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje prevencijos. Noriu pabrėžti, kad viskas yra skaidru. Nuo 2014-ųjų e, taisyklėse numatoma, kad institucijos kasmet turi renkti ataskaitas kur būtų teikiama informacija apie apribojimus e, vyresniesiems, e, aukštesnio rango darbuotojams vienerius metus metus nedirbti privačiajame sektoriuje, jeigu jie bent tris metus prieš tai dirbo kokiose nors institucijose. Taip pat komisija siekia daugiau skaidrumo ir numato, kad yra prievalė komisijos nariams skelbti apie savo susitikimus su įvairiais įtakingais atstovais. Mes bendradarbiaujame su ombudsmeno institucija, e, kuomet buvo tyriama e, to, tokių besis, besisukančių durų e, reiškinys. Ombudsmeno institucija užbaigė šį tyrimą praėjusiais metais ir buvo prieita išvados, kad laikomasi aukštų reikalavimų, aukštumo reikalavimų ir paragino komisiją, komisijos narius rodyti pavyzdį. Audito rūmai parengė ataskaitą apie Europos parlamento uh, tarybos ir komisijos etikos e, standartus. Audito rūmai patvirtino šioje ataskaitoje, kad o e, institucijos, kuriuose buvo atliktas auditas, e, laikosi mm, griežtų etikos reikalavimų. Naujieji komisijos nariai taip pat yra pasirengę priimti su etikos aspektais susijusius iššūkius ir ryštingai laikytis galiojančių taisyklių. Komisijos narė Jirova yra įpareigota dirbti su parlamentu ir taryba bei parengti, sukurti nepriklausomą etikos instituciją bendrą visoms ES institucijoms. Ir bendradarbiavimas su kitomis ir, ir, e, institucijomis, kuriant šią ir, e, struktūrą, tik apspręs jos sėkmę. Ačiū. Toliau APP e frakcijos vardu žodis ponui Ferber dviem minutėm. Dėkoju. Pone komisarė, gerbiami kolegos. Interesų konfliktai kylantis iš to, kad e, iš institucijų e, vyriausiai jų pareigūnai perina dirbti į privatų sektorių, iš tikrųjų yra pagrindas tam nepasitikėjimui piliečių rodomam ir posangos institucijomis. Aišku, negalima žmogų vykdyti, drausti vykdyti vieną ar kitą profesinę veiklą, tačiau jeigu pareigūnai ES institucijų turės um, kurį laiką nedirbti kitame sektoriume, gali atsitikti taip, kad kils tam tikrų juridinių kazusų. Europos komisija sako ne tik tai, kad ta agentūra, kur pėjo dirbti, Vanas Farkas turi savo taisyklės. Mes turime taip pat unikalias taisyklės. Labai gaila, kad diskusijose dėl tų visų taisyklių nedalyvauja taryba. Būtų puiku, kad tarybos vadovai kartu su mumis pamastytų uh, apie šią problemą. Reikėtų taip pat, kad priežiūros institucijos turėtų mažiau manevro laisvės. Negalima sutikti su tuo, kad jos būtent sprendžia, kas priimtina, o kas ne. Ir tik dėl to, kad tos kontrolės institucijos turi kitokius kriterijus negu tie, kurie turėtų būti taikomi ES institucijų vyriausiams pareigūnams. Kolegos, turime kai kuriais atvejais pirmiausia savo namuose susitvarkyti prieš kritikuodami kitus. Uh, Į šią rezoliuciją įrašėme tai, kad nereikia e, šiuo atveju kitų institucijų kišimosi ir kad būtina susitvarkyti pirmiausia Europos parlamento reikalus. Pavyzdžiui, žaliųjų frakcijos vienas iš darbuotojų sėkmingai išėjo dirbti Junktinės karalystės e, e vieną iš organizacijų privačių be jokio pereinamojo laikotarpio. Manau, kad patys savo rezoliuciją turėtume labai aiškiai išdėstyti visą kaip ir ką. Nes manau, kad mūsų darbuotojams taip pat turėtų būti taikymai ta, tie patys kriterijai. Ačiū. Dėkuoju. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu kalbės Pol Tang. Dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien um, Puiku yra būti Europos parlamento nariu, Europos parlamentas yra sutarčių saugotojas, komisija turėtų taip pat tokia būti. Ir štai dabar mes įmamės iššūkių ginti e, tas taisyklės, kurios atrodo yra pažeidžiamos. Europos parlamentas nepritarė sukamųjų durų principui. Tos taisyklės, kurias turime, padeda mums e, ginti mūsų visų bendrą interesą. Tačiau jeigu taisyklės netaikomos ir negyvenamos, jos lieka tik popieriuje. Popieriai nugula stalčiuose. Tad parlamentas primena komisijai ir Europos bankininkystės institucijai, kad mes neleisime, kad taisyklės būtų trypiamos, kad jų nebūtų laikomasi. Šią e, savo rezoliuciją norime pasiūsti aišku priminimą. Mes primename, kad ponas Fono Farkas paskirimas turi būti blokuojamas ir mes priešingų atvejų čia parlamente kelsime triukšmą. E, mes matome kažkokių keistų istorijų tarp Europos bankininkystės institucijų ir, pavyzdžiui, Kariskot buvo paskirtas ir kitų institucijų e, finansų srities. Taigi, po, po dviejų savaičių pono Farkas paskirimas turėtų įvykti, tikiuosi, kad jis neįvyks. Jeigu bus nuspręsta netaikyti pereinamojo laikotarpio, e, tai bus negerai. Tikiuosi, kad ponas Farkas negaus to, to, to, to paskirimo ir negaus e, leidimo patekti į e, patalpas. Manau, kad pono Farkaso nenorėtume sutikti per artimiausius dviejus metus. Mūsų pozicija yra patvirtinta, tačiau turime pasakyti, kad niekas iš šios istorijos neišeis su daugiau orumo ar savo sustiprinės pozicijas. Tiesiog reikėtų taikyti taisyklės, jų nekvestionuoti. Ačiū. Tris minutės kolegai Garikano. Uh, Ačiū, ponė vicepirinkė. Sveiki, komisarė. Per finansų krizę su, iš, išmokame, kad uh, artimi ryšiai tarp reguliuotojų ir reguliuojamųjų, tarp bankų ir ir finansų sektoriaus gali kainuoti mokesčių mokėtojams. Nekalbame apie kažkokius neiškius etinius standartus ir jų reikšmę, kalbame apie taisyklės, kurios yra svarbios. Svarbios e, mokesčių mokėtojams. Kodėl? Todėl, kad jeigu tie, kurie nustato taisyklės, e, nustato jas ne mokesčių mokėtojams, o sistemai, nes jie patys tikisi grįžti į tą sistemą, tuomet tos taisyklės neveikia E, jos e, priveda prie to, kad reikia mokesčių mokėtojų pinigais gelbėti bankus. E, investuotojai meta burtus, kai jie laimi, o jeigu pralaimi, tai moka mokesčių mokėtojai. Šis atvejis todėl yra labai svarbus ir parlamentas siunčia labai aišku signalą. Noriu pasveikinti kolegas iš visų keturių pagrindinių frakcijų, poną Tang, komiteto pirmininkė Tingali, ponia Ferberį, ponia Gygolda, dėl to mes kartu parengėme e, vieningai priemė rezoliuciją, kurią teikiame parlamentui dabar ir toliau norime kurti ir išlaikyti tas ribas tarp reguliuojamų ir tų, kurie yra reguliuojami. Šis atvejis diršia e, kerta bet kokias tokios koncepcijos ribas. Dėl to darbuotojų reguliuotojų, darbuotojų reglamentas, kurį minėjote, komisarė, tampa pajokos objektas. Jeigu nori apeiti taisyklės, tai gali tai padaryti. Dėl to parlamentas imasi ryštingų veiksmų, mes rimtai žiūrime šią problemą ir mes iš tikrųjų tikrinsime ir stebėsime ateityje, kad darbuotojų reglamentai būtų vykdomi ir kad etinė įstaiga, kurią siūlo komisija įsteigti, būtų tinkama ir kad tokie e, draudimai ir ribos iš tikrųjų veiktų ir tai būtų naudinga ir mūsų ekonomikai, ir mūsų piliečiams, ir mokesčių mokėtojams. Ačiū. Labai ačiū. Toliau žaliųjų vardu ponas Gygold. Dvi su pusę minutės jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Adamo Farkas e, atvejais visiškai teisingai sukėlė susirūpinimą, nes tai yra svarbus interesų konfliktas, kai EBI antrasis pagal savo žmogus išeina iš ten ir nueina dirbti į bankinių lobistų organizaciją, jai vadovauti. Tai iš tikrųjų pakirta pasitikėjimą Europos demokratijos procesais. Ir manau, kad kuo toliau Europos institucijos yra nuo vietos demokratijos, tuo svarbesni yra tie principai. Dėl to ir nustatomos taisyklės dėl lobistų galimybės gauti informaciją. Bet jeigu kalbame apie besiskančias duris, kai periname iš viešų įstaigų į privačias, tos taisyklės nėra tokios labai griežtos, jas reikės sugriežtinti. Dabartinės taisyklės yra tiesiog jokingos. Tas pats ir su tais apribojimais, kurie nustatyti ponui Farkašui. Komisija turėtų griežtai taikyti darbuotojų reglamentus. Na ir manau, kad komisija šiuo atveju nebuvo pakankamai griežta. Būtent dėl to, kad jie netaip griežtai vartina ir savo darbuotojus. Aišku, tokių problemų uh, E, egzistuoja Europos parlamente, pradedant nuo parlamento padėjėjų. Tos taisyklės taip pat turi galioti ir parlamento nariams, kurie uždirba antrą atlyginimą dirbdami privačiame sektorėje be griežtų taisyklių. Manau, kad turime pirmiausia pritaikyti šias taisyklės pati, savo patiems, nes mūsų rezoliucija kalbama apie apie atskaitomybės, apie tarnautojų sažiningumą ir taip toliau. Bet taip entuziastingai į mano pasiūlymus e, dėl Europos parlamento narių etikos e, nebuvo taip entuziastingai sutikti. Mes norėtume, kad priežiūros valdyba pergalvotų, apsigalvotų dėl savo sprendimų ir Naujasis EBI e e, vadovas taip pat bus iš e, bankų sektoriaus, taigi ir vėl kyla integralumo ir sažingumo klausimas. Mes turime užtikrinti, kad visos institucijos griežtai teikytų visus standartus. Ačiū toliau į D frakcijos vardu Jachim Kuchs. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Daug kas buvo pasakyta. E, aš taip pat norėčiau pasisakyti. Na, nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, manau, kad viskas žinoma ir mūsų analizė aiški, reikalingi pasikeitimai. Tačiau nepriimtina yra tai, kad tam tikros e, tos institucijos, struktūros pačios nustato taisyklės. Juk institucijos ES taryba, parlamentas ir Europos komisija turėtų būti tos institucijos, kurios taisyklės nustato ir tai padėtų išvengti ateityje panašių problemų. Tačiau jeigu tas taisyklės jau turime, kaip sakė ponas Ferber, tai jos turi kažką reikšti. E, tai tam reikia laiko, tam reikia energijos ir jeigu tam tikri suinteresuoti asmenys negali sulaukti sankcijų, jeigu neturim priemonių tuos asmenys paveikti, tai tuomet e, tos numatytos priemonės ir toliau nieko nereikš. Reikėtų, kad E, patys žmonės padėtų spręsti problemas. Negalime kiekvienam numatyti individualias taisyklės kiekvienu atveju. Reikėtų pabandyti dirbti planingai šią linkmę. Dėkoju. O dabar GUE frakcijos vardu kalbės kolega Jose Kusmau. Tris minutės. Obrigado, senhora Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. <laughs> Mes palaikome rezoliuciją, kurią teikia Europos parlamentas. Ir ten išreikšta pozicija ir gaila, kad, e, kad taip nutiko, kad taip nutiko ir su komisijos nariais 2008 e, metais, su keliais komisijos nariais, kuomet buvo uh, Taip pat akcentuota, kad reikia pasiekti e, finansinių institucijų pusiausvyros teisėkros procese. Tuometinis komisijos pirmininkas ponas Baroso padarė pareiškimą, bet kaip žinome, jis pats paskui išėjo dirbti į Goldman Sachs. Ta problema yra e, būdinga kelioms es institucijoms ir dėja e, situacija nuolatos blogėja kiekvieną kartą, kai vertiname finansinių institucijų padėtį, tas pasakytina yra ir apie daugybę e, reguliavimo institucijų. O kalbant apie Europos bankininkystės institucijos sprendimą, pono Farkas atveju, kaip jau buvo konstatuota, tai tikrai e, labai nesėkmingas atvejs ir e, teigiama, kad jam e, numatyti apribojimai, kad jis negali e, susitikti su asmenimis, kurį laiką su tais asmenimis, su, su kuriais anksčiau dirbo. Tačiau jam netaikomi apribojimai neperduoti savo, visų savo turimų kontaktų savo naujiems kolegoms, kad jie galėtų juos panaudoti. Tikrai jokinga manyti, kad jis nepanaudos informacijos, kurią sukopė per aštuonelis metus, dirbdamas abai dabar, kai, kai perėjo dirbti į lobistinę instituciją. Kaip žinia, Europos bankininkystės institucija yra reguliavimo institucija o ponas Farkas tą instituciją panaudos ir jam e, pasiūlytas atlyginimas iš tikrųjų yra e, atlygis už tą informaciją, kurią jis gali atnešti. Mes žinome, kad nepriklausomumas yra labai svarbus dalykas, kad tai yra demokratiškų institucijų stuburas. Todėl negalime e, tiesiog pasyviai stebėti, kas vyksta. Ir jeigu kalbame apie Europos bankininkystės instituciją, ją. Ja, joje gali imti dominuoti kitų institucijų finansiniai interesai. Būtent apie tai ir kalbame šiuo atveju. EBI vadovas e, prieėmė tam tikrus sprendimus ir čia norėčiau priminti ir sąsajas su Santander institucija. Atrodo, kad čia šios istorijos nesibaigia. Mums tenka prievalė veikti ir tai, apie ką šiandien kalbame, yra E, galimybė iš reguliavimo institucijos pereiti dirbti į lobistinę įstaigą. Norėtume, kad tie, kurie dirba e, tokiose institucijose, būtų tinkamai apsaugoti ir, ir būtų numatyti reikalinga pribojimai. Ponas Fernandes, dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. E, paskutinė finansinė krizė atskli, išryškino tam tikrą erdvę, kuriame finansinės sektorius, reguliavimo institucijos e, dalinosi informaciją, e, bendrai svarstė kai kuriuos klausimus ir svarstė taip, kad e, galėtų įtakoti e, priimamus sprendimus. Būtent taip viską supranta piliečiai. Piliečiams atrodo, kad viešosios institucijos nėra nepriklausomos, tokios nesipriklausomos, kaip turėtų būti ir, ir, ir nėra e, visiškai nesusijęs su tam tikrais interesais. Tai kenkia demokratinėms institucijoms, tai kenkia Europos projektui, bendrijos projektui. Labai svarbu, kad šiuo atveju, kurį svarstome, komisija, e, Europos ekonomikos reikalų komitetas vienbalsiai, nedidelė dauguma, bet vienbalsiai e, e, patvirtino e, reikala, reikalavimų ir rekomendacijų sąrašą, kad būtų išvengta sukamųjų durų reiškinio. Nes manome, kad nelogiška yra tai, kad priežiūros institucijoje, institucijoje dirbantis kolegos patys vertina, ir sprendžia, ar tų institucijų darbuotojai gali pereiti dirbti į privatų sektorių. Reikia nepriklausomos struktūros e, vienos visoms Europos institucijoms, ir komisijai, kuri prižiūrėtų ir komisiją, ir agentūras, ir kuri vertintų tuos kriterijus ir įvertintų judėjimą e, darbo rinkoje, ir, ir užtikrintų, kad e, tu, rūpintųsi tų institucijų prestižu, užtikrintų, kad piliečiai galėtų jomis pasitikėti ir užtikrintų, kad būtų prisimama didesnė politinė atsakomybė visose Europos institucijose. Ačiū. Dabar žodis ponui Demian Karem. Madame la. Pone pirmininkė, visi e, tik kalba, tačiau reikėtų kažką daryti, reikėtų, kad nebūtų uh, E, tokių dalykų, kai lobistai viešą politiką formuoja. Ar kalbėtume apie atsinaujinančią energetiką, apie kitas rytis, lobistai dažnai į pirmą vietą kelia privačius interesus. Šiuo atveju taip pat e, finansiniai interesai, bankai ir panašiai ir kitų sričių net neminėsiu. Šiuo atveju atrodo ne viskas baigta su korupcija, net prancūzijai tokių pavyzdžių yra. Europos tarybos sausio 9 dienos tą rodo. Kalbama apie tai, kad yra pernelyg daug tų neiškių šešėlio zonų, kovojant su korupcija. Yra pernelyg daug kontaktų tarp vyriausybės ir interesų grupių. Reikėtų, kad tie santykiai būtų aiškiau reglamentuoti, kad piliečiai vėl labiau pasitikėtų institucijomis. Tam reikia nu, nutraukti tas, tos interesų, privačių ir viešųjų interesus. Ponas Farkasas, kuris buvo atsakingas už bankų priežiūrą, neturėtų jau rytojus dieną būti paskirtas pagrindinio finansų lobistų institucijos generaliniu direktoriumi. Man atrodo, reikėtų aiškesnių taisyklių, kad mūsų institucijos būtų patikimesnės. Pavyzdžiui, reikėtų numatyti pereinamosius laikotarpius, kurie būtų ilgesni ir kurie užkirstų kelią interesų e, konfliktų. Ir nereikėtų duoti leidimo įeiti į, pavyzdžiui, Europos parlamento patalpas. Aš tikiuosi, kad bus sukurta ta nepriklausoma institucija ir sukurta tokia jinai ir tokia bus. Ir aš E, norėčiau tikėti, kad kai sakoma, kad ginamas bendras interesas, tai reikia pradėti nuo paprasčiausių dalykų, nuo skaidrumo taikymo, nuo pat pradžių. Dėkui. Pirmininkė, dėkoju. Dabar suteiksime žodį ponui Angelo Čioka. Minutė, prašau. Dėkoju. Na, Europos parlamento nekaltybės, institucijų nekaltybės net kursim, atrodo, šį rytą. Uh, Reikia tiesiog turėti priemonės, kurios padėtų spręsti interesų konfliktus, užkirsti kelią tom sukamųjų durų principo taikymui. E, ilgus metus piliečiai reiškia nepasitenkinimą tokią situaciją. E, institucijos atrodo, kurčios buvo daugybę metų tiems argumentams. ES institucijos e, ir E, valiutų sąjunga patiria lobistinį spaudimą labai intensyvų. Reikėtų e, pasižiūrėti, kur buvo padaryta žala dėl tos valiutų sąjungos. Žmonės prarado darbus, e, buvo uždarytos prekybos įmonės. Tiesiog ne tik ateitį reguliuoti reikia, bet išsiaiškinti, kas atsakingas už tai, ko jau buvo pridaryta. Būtina išsiaiškinti klaidas ir pasižiūrėti, dėl ko taip įvyko. Dėkui. Dėkui. Dabar ponas Alfred Sands kalbės minutę. Eurozonos e, reguliavimas vis dar kūriamas kartais klaidų ir bandymų būdu, o vadovų vaidmo yra labai svarbus, interpretuojant ir interpretuojant e, reglamentavimo tekstus. Naujos struktūros ir praktika atsiras, kai bankų sąjunga ir kapitalų rinkos sąjunga e, subręs. Aišku, kad e, čia veikia nacionaliniai ir vairūs e, privatus interesai. Ir dėl to spaudimo vadovai turi būti visiškai neutralūs. Visi valstybių įmonių e, vadovai, patys reguliuotojai turi uh, užtikrinti, kad tai būtų. Tokio patikinimo kol kas nėra. Visi apskaičiavimai lūkesčiai gali nulemti tai, kaip reguliavimo procesas plėtojamas. Taip pat vėlesnis darbas, e, turima informacija, dirbant reguliuotojo e, organizacijoje, gali, aišku, sutikti pranašumų privačiame sektoriu. Bet e, besisikončių durų praktikos negalima toleruoti. Turime suprasti, kaip interesų konfliktai gali atsirasti dirbant viešoje įstaigoje ir perinant dirbti į privatų sektorių. Tos problemas negalima toleruoti, negalime e, leisti suteršti neutralumo principą tam, kad Europos institucijos veiktų tinkamai. Ačiū toliau, ponas Nikolas Peksa, pusantros minutės. Mėly kolegos, šiandien noriu pasmerkti besikončių durų problemą kai perinama iš institucijų į privačias lobistų e, grupės. Labai dažnai vadovai iš viešų įstaigų perina į privačias struktūras, pasinaudoja turimą informaciją, kad užsimtų e, lobizmu. E, kai vadovai turi prievalę informuoti apie kokią, tai, kokį darbą jie pradės dirbti, dažnai tai, tai ignoruojama. Toks interesų konfliktas tapo sisteminė problema, kuri gali sukelti pavojų mūsų sažiningumui ir reputacijai. ES institucijos turi būti aukštos etikos ir skaidrumo standartų pavyzdys. Todėl aš raginu komisiją daryti daugiau, kad būtų užkirstas kelias tokiems interesų konfliktams. Ir taip pat kreipiuosi į auditorumus, kad jie įvertintų šią sisteminę problemą ir pasiūlytų geriausią praktiką. Praėjusiu spaliu komisija pažadėjo peržiūrėti e, šios reglamentus ir taip pat pateikti sprendimus. Aš noriu paprašyti keturių dalykų. Pirmiausia, suderintos teisinės sistemos, kuri būtų taikoma e, nustatant etinius standartus ES ir nacionalinio lygmenio. Antra, sukurti nepriklausomą etinę įstaigą, kuri tirtų visus probleminius atvejus. Trečia, privaloma 12 mėnesių atvesimo laikotarpiu, kad būtų draudžiama e, e, viešų įstaigų vadovams užsimti lobistinę veiklą. Taip, ketvirta, užtikrinti maksimalų viešų įstaigų skaidrumą. Todėl deklaracijos apie interesų konfliktus turi būti skelbiamas viešai ir prieinamas visiems piliečiams. Ačiū. Toliau Maksimilijan Krach. Vieną minutę. Pone pirmininkė, kolegos. susidurime šiandien su dilema. Viena vertus, e, turime įvairiausių abejonių dėl to, kaip perinama iš e, viešojo sektoriaus į privatų sektorių dirbti ir žmonės piktinasi visiškai teisėtai. Kita vertus, mums reikia, kad talentingi žmonės iš privačios e, privačio, privataus sektoriaus suteiktų naudos ir viešajam sektoriaus, tačiau turi, tie žmonės turi žinoti, kad jie nepakliusis pastus, kad jie turės galimybę iš viešojo sektoriaus baigėjame dirbti, eiti dirbti į privatojų sektorių. Tokios problemos yra neišvengiamos ir negalima tokių atvejų išspręsti per nelik daug reguliuodami, nes tuomet tie talentingi žmonės tiesiog neįsdirbti į viešąjį sektorių. Taigi pakenksime savo paties, kaip e, sakė ponas Kuch. Mums reikia, aišku, spręsti problemas, kai yra tikri e, piknaudžiavimo atvejai. Bet neturime sukurti dar daugiau biurokratijos tokiems atvejams. Toliau, ponia Grapini, vieną minutę. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, ta diskusija vyksta vėl ir vėl, nes ne pirmą kartą kalbam apie interesų konfliktus ir būtinybę užkirstiems kelią. Pernai spalio 24 dieną vyko taip pat diskusija ir mums komisaras tai sakė, na taip, reikia peržiūrėti teisinės taisyklės, jos turi būti harmonizuotos, patikrintos iš naujo e, E, būtina įsitikinti, kad visos institucijos turi panašias taisyklės, tačiau keista matyti, kad nuo spalio mėnesio komisija nieko konkrečio šioje srityje nenuveikė. Buvo pažadėta, kad bus imtasi konkrečių priemonių, tačiau dėl Europos finansų rinkos reguliavimo ir jų priežiūros žinome, kad ta organizacija turi įtaką visai finansų rinkai. Tad nesuprantu, apie ką galvoja komisija ir taryba dabar kai yra akivaizdus interesų konfliktas ir nieko nedaroma. Kaip komisaras galėtų pasakyti, kad šiuo laikotarpiu, šiuo pareinamų laikotarpiu bus patikrinta, e, ar yra interesų konfliktas ar ne. Per vėlų tą padaryti jau reikėjo gerokai anksčiau. Man atrodo, reikia labai greito sprendimo pono Farkas atveju. Jis neturėtų turėti galimybės dirbti tame naujame posėje, jeigu yra e, interesų konfliktas. Kolega Balt, minutė. Pone pirmininkė, ES interesas šiuo atveju turėtų būti užkirsti kelią taisyklių pažeidimų, ypač jeigu tai daro ES pareigūnai. Turėtume šiuo atveju labai rimtai pagalvoti apie poną Farką. Šis užima svarbias pareigas Europos bankininkystės institucijoje ir dabar taps finansų rinkos priežių, Europos finansų rinkos asociacijos generaliniu direktoriumi. Aišku, e, bijomasi, kad jis dabar gins tos asociacijos ir kitų finansų asociacijų interesus. Jis, e, manyčiau, E, turėtų būti tas, kuriuo atveju Europos komisija ir parlamentas pritaikytų labai aiškias taisyklės, jeigu e, ketinama e, kontroliuoti dabar Europos bankų institucijos darbus, reikėtų kelti klausimą, kaip bus dabar su ponu Farkaš, ar nebus užmirštas pono Farkaš atvejs, ar galima tikėtis ataskaitos iš komisijos šio klausimu. Ačiū. Ačiū, dabar pasidės pasisakymai, kaip pra pagal procedūrą prašau žodžio ponas Rain Vačesku vienai minutiai. Nima pana posła jest. Bardzo proszę. Matau, kad to naro nėra. Ne, jis yra. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai dėl interesų konflikto, norėčiau pasakyti, kad tai yra didžiausias sukčiavimo šaltinis Europos ekonominėje sistemoje šių problemų yra. Interesų konfliktas tebėra aktualus šiandien klausimas. Kad ir kaip bebūtų gaila, interesų konfliktus reguliuoja, interesų konfliktai ES reguliuojami ir sprendžiami skirtingai. Trūksta labai aiškių kriterijų šiuo klausimu Todėl valstybės narės tas problemas sprendžia ne vienodai. Yra tokių šalių, kur didelis dėmesys yra skiriamas interesų konfliktui, o kitosgi turi tokius teisės aktus, kurie nėra tokie griežti. Tačiau interesų konfliktas kenkia vietos ir centrinės administracijos struktūrų tinkamam darbui. Dėl to kviečiu komisiją mums pateikti siūlymą E, teisės akto, kur būtų reguliuojami interesų konfliktai ir tas dokumentas turėtų būti privalomas visoms valstybėms narėms ir visiems sektoriams. Tad e, tai, tad, tai būtų galima išvengti korupcijos galimybių. Ačiū. Minutą. Dziękuję bardzo pani. Ponas Bogdan Żońca, na minutę. Tej dyskusji bardzo Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų diskusija be abejo įdomi Aš nelaukiu, kad būtų visi atsakymai pateikti dabar, nes tema aktuali visai Europai. Mes juk kuriame naują susitarimą, žinome, kad investicijų fondai bus skirti svarbiems projektams. Aš dalyvauju teisėkuros procese ir turiu pasakyti, kad lobistinės grupės tais naujus projektais labai domisi, finansų rinkos taip pat rodo labai rimtą interesą tiems projektams. Tad norėčiau, kad šiame etape jau būtų pradėtas daryti skirtumas tarp tų, kurie rengia šios teisės aktus ir tie, kurie paskui, pavyzdžiui, taps e, patarėjais ar nariais, darbuotojais tų įmonių, kurios gaus šias finansinės priemonės, o jos bus didelės. Aš nenorėčiau, kad būtų sukurti tokie finansiniai burbulai E, ir kad atsirastų finansinio sukčiavimo galimybė to pagrindu. E, e, Lenarčič, bardzo prašau, pani. Dabar žodis ponui Lenarčič atsakyti komisijos vardu. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, atidžiai klausiausi jūsų komentarų dėl šio svarbaus atvejo ir noriu visus jūs patikinti, kad komisija nėra abejinga galimų interesų konfliktų atvejams. Antra, mes tikrai nevertiname labai mm, lengva būdiškai šio ar kitų atvejų susijusių su interesų konfliktu. Ne komisija turi uh, E, vaidinti e, patarėjo ar advokato vaidmenį, kuomet e, sprendimą priima tokia nepriklausoma institucija kaip Europos bankininkystės institucija. Bet manau, kad galiu suteikti papildomos informacijos, atsižvelgdamas į išsakytus komentarus. Visų pirma, komisijos atstovas dirbantis priežiūros valdyboje, kuris, pakartosiu, neturi balsavimo teisės, bandė ka, pasiekti, kad numatomi apribojimai būtų kiek įmanoma griežtesni, nes iš tikrųjų buvo manoma, kad tas atvejis susijęs su interesų konfliktu. Mm, priežiūros valdyba labai kruopšiai išnagrinėjo šį atvejį ir pareiškė nuomonę, kad interesų konfliktą galima išspręsti pritaikius papildomus apribojimus griežtesnius nei minimalus reikalavimais numatyti taisyklėse. Tai yra laik, laikotarpis, per kurį negalima lobistiniais tikslais e, bendrauti su buvusiais kolegomis, yra ilgesnis nei numatytas minimalus. Aš dabar necituosiu visų niuansų, bet valdyba turėjo viską įvertinti ir pasiekti reikalingos pusiausvėros tarp viešų ir privačių interesų, ir bei taip pat numatyti E, to, suteikti tam asmenį galimybę ir teisės dirbti savo darbą. Buvo iškeltas dar vienas svarbus klausimas, kas užsims stebėseną ir prižiūrės, kad šis sprendimas įgyvendinamas ir jo laikomasi. Noriu pažymėti, kad Euro, e, Europos bankininkistės institucijos priežiūros valdybos sprendimas numato priežiūrą. E, numatyti apribojimai. Informacija apie tai buvo perduota EBI darbuotojams ir vadovas privalės teikti ataskaitas apie visus pono Farkaso e, bandymus susitikti, jeigu tokių būtų su buvusiais kolegomis po to, kai jis išeis iš tos institucijos. Taip pat kiekvienais metais reikės pateikti ataskaitą apie, apie lobizmo atvejus bei įvertinti visus tokius atvejus pon, ponui Farkas arba ir visiems kitiems darbuotojams galioja darbuotojų taisyklės bei tuo atveju, jeigu jis jas pažeistų, būtų pradėto pažeidimo tyrimo procedūra jam išėjus. E, jeigu priežiūros valdyba arba Olafas gautų informacijos apie tokius tyrimus arba disciplinuojančias priemonės, uh, ponui Farkas gali būti pritaikytos dis, disciplin, drausminančios priemonės numatytos e, darbuotojų, institucijų darbuotojų taisyklėse. Taigi niekas ne, nepalikta e, s, e, savaiminiai eigai, viskas yra aptarta nuostatose. Noriu galiausiai pabrėžti, kad komisija siekia užtikrinti, e, kad būtų laikomasi griežtų etikos reikalavimų visose institucijose, laikantis patvirtinto e, patvirtintų teisinių nuostatų. Šiuo atveju EBI e priežiūros valdyba privalo gyvendinti šią sistemą, priimdama nepriklausomus sprendimus dėl asmenų, dėl buvusių darbuotojų veiklos apribojimų, kai jie išeina iš EBI. EBI priežiūros valdyba taip pat turi pasirūpinti, kad tų sprendimų gyvendinimas būtų tinkamai stebimas ir kad jie e, būtų praktiškai gyvendinti. Galiausiai komisija visada siekia tobulinti galiojančias taisyklės. Etikos e, nuostatos yra nuolatos tobulinamos. Mes svarstome galimybę įkurti nepriklausomą už etikos klausimus atsakingą instituciją ir darysime tai glaudžiai bendradarbiaudami su Europos parlamentu, ombudsmeno institucija bei kitomis institucijomis šiame procese. Ačiū, ponė komisijos nariai. Baigime diskusijas šią temą. Sulaukiu vieno pasiūlymo priimti rezoliuciją, dėl kurio balsuosime šiandien. Ir dabar periname prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo - diskusijų dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų atveju. Pirmiausia, kalbėsime apie Burundi, konkrečiai saviraiškos laisvę. Norėčiau priminti, kad paprašyti žodžio E, pagal procedūrą prašau žodžio arba pagal mėlynosios kortelės procedūrą galite tradicinėmis priemonėmis arba elektroninėmis priemonėmis. Informacija apie tai yra prie įėjimo į plenarinių posėdžių salę. Ir dabar e, žodis ponia Eli Čauns. Dviems minutėms, prašau. Thank you. Ačiū. <clears throat> Kolegos, Burundis yra gra graži šalis, kuriai teko per daug tragedijų, negu ji nusipelno sustaikinimo. Komiteto ataskaita paskelbta šią savaitę identifikavo daugiau kaip tūkstantį masinių kapaviečių. Šiame kontekste žmogaus teisų gynėjų vaidmuo, žodžio laisvės vaidmuo, laisvos spaudos e, reikšmė yra labai svarbi. Tai yra demokratijos kertinis akmuo. Mes šiandien diskutuojame šią temą dėl pastarojo meto represijų iš vyriausybės pusės pavyzdžių. Viešasis prokuroras 30 gruodžio paprašė 15 metų, 15 metų nuteisti keturis e, žurnalistus ir jų vairuotoją Kasmitą Kazę, Agnes Dirbusą, Ampusensį. E, ir jų vairuotoją Adolfą Masarapakazį. Jie buvo areštuoti spalio mėnesį, kai rašė apie vyriausybės pajėgų susidūrimus vienoje provincijoje. Vieninteliai įrodymai, kurie patikti, buvo e, WhatsApp žinutė. Jie nebuvo pirmųjų. 16 metų Liepos mėnesį. Dar vienas reporteris Džambižių Rumana dingo ir apie jį nieko negirdėti iki šiol. 15 metų žurnalistas Kristef Braizy jo žmona ir du vaikai buvo nužudyti namuose Budžumbure ir nebuvo jokio atlikta tyrimo. Žmogaus teisų aktyvistas Žmal ir Kukė, kovantis už kankinimo panaikinimą, buvo nuteistas 32 metams kalėjimo praėjusiais metais, nes Tanibitanga taip pat nuteistas penkeriems metams. Mes raginame vyriausybę besalgiškai nedirsant paleisti šios žurnalistus ir žmogaus teisų gynėjus. 20 metais bus rinkimai, tai yra svarbu šaliai. Džiaugiuosi tuo faktu, kad Pieras Kruzisa prezidentas nesieks būti perrinktas, bet kad tai būtų sąžingai rinkimai reikalingi didžiuliai pakeitimai, ypač žmogaus teisų situacijoje. Raginu Burundi, kaip galima griežčiau, pakeisti kursą, sukursti tinkamas sąlygas atvirai gyvai demokratijai. Ir e, sveikinu žmogaus teisų gynėjų ir žurnalistų pastangas siekiančių tikslų. Labai ačiū Jums. Toliau kita rezoliucijos autorė, Aina Fotiga, prašom. Jums vieną minutę. Ačiū. Burundis yra viena skurdžiausių šalių pasaulyje. Na ir mūsų detali bendra rezoliucija išdėsto šią situaciją artėjant prezidento ir parlamento rinkimams. Tiek žmogaus teisų gynėjų situacija, tiek žiniasklaidos atstovų padėtis yra iš tikrųjų labai prasta ir sunku įsivaizduoti laisvus rinkimus jeigu e, jie negalės dirbti laisvai, pateikdami patikimą tikrą informaciją. Noriu padėkoti kolegoms už tai, kad parengtas labai geras rezoliucijos tekstas. Labai ačiū. Toliau pana Marija Arena. Dvi minutės. Merci. Dėkoju. Burunčio politinė krizė labai neigiamai veikia burunčio žmonės jų teisės, ekonominės ir žmonių teisės yra nuolat pamina, paminamos. Nuo 15 metų, pažiūrėjom, sunku balsuoti. Žmonės, kurie yra laikomi politiniais oponentais, plačiaja prasme sulaukė grazinimų, jie buvo tremiami, kalinami, o kartais tiesiog sulaukdavo egzekucijų. Žodžio laisvai taip pat kyla visokių pavojų labai sunku veikti žurnalistams šioje šalyje. 2018 metų spalio 22 Kristin Kanikazi, Anies Nirubusa, Terens Manupazi, Ežyd Harinimani, e, jų keturi žurnalistai, tie keturi žurnalistai į Vakų grupę priklausantis ir vairuotojas Adolf, e, Adolf Masakabarys e, nukentėjo, jiems buvo pasiūlytos 15 metų įkalinimo bausmės. Nuo 16 Liepos laikomas dingusių žurnalistas Bigri Mana. Nuolatos valdžia e, rengia išpolius ir valstybė matoma nesugeba saugoti savo piliečių. Nuolatos matome gazdinimus, bauginimus, teisų ir laisvių pažeidimus įvakų žurnalistai e, ir visi asmenys, kurie nori žodžio laisvės nutis, turi būti paleisti kad, žm, kad situacija dar nepablogėtų regione. Mes kviečiame Afrikos sąjungą kviesti žmogaus teisų stebėtojus į Burundį. Mes taip pat raginame jungtinės tautas atlikti tyrimus dėl asmenų, kurie e, yra įtariami e, pažeidimais teisų. Mes raginame ES diplomatus taip pat sekti, kad ES numatytos gairės žmogaus teisų srityje būtų tinkamai gyvendinamos, kad būtų e, jos taikomos vykdant žurnalistų teismą, kad jų būtų laikomasi ir teisiant kitus asmenys. Mes Manome, kad būtina Burundžio atžvilgių išlaikyti sankcijas, tikslinės sankcijas, dėl kurio pritarė taryba ir šiandien jų kol kas atsisakyti negalima, nes tai būtų siaubinga žinia, kurią būtų galima pasiūsti Burundžio žmonėms. Ačiū toliau. Ž... Žodis Vilanova Ruiz dviems minutėms, visų minučių. Ačiū pirmininkė. Jeigu vertintume procesus, užtikrinant e, žmogaus ir pilietinės teisės visame pasaulyje, Europoje galioja e, e, nuostatos dėl. Nuo įstatymai dėl neapykantos kurstimo kalbų ir nuostatų, baudžiamųjų sankcijų dėl jų, o e, vidurio rytuose Taip pat e, norėčiau paminėti tai, kad ignoruojama tarptautinė bendruomenė ir e, tarptautinės teisės nuostatos, pavyzdžiui, Afrikoje, Burundijoje blogėja padėtis jau keletą metų, pažydinimas žmogaus pol, teisės, politinės teisės ir tai vyksta rengiantis prezidento ir parlamento rinkimams, kurie vyks šiais metais. Reikia, reikalavome nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus, kurie reikalinti dėl savo įsitikinimu, nutraukti smurtą prieš žmogaus teisų gynėjus, prieš opoziciją, prieš plėtinę visuomenę ir ištingai užtikrinti žodžio laisvę, panaikinti NVO pritaikytas priemonės. Uh, laikytis tarptautinių e, sutarčių ir e, nuostatų dėl kankinimų uždraudimo. Tai yra būtina sąlyga, kad Brundžio vyriausybė su kaiminėmis valstybėmis pradėtų e, taikų politinį dialogą, tačiau tai negali vykti, jeigu mes Europą ne, nereikalausime to. Ir Europai reikia apsispręsti, kokį vaidmenį ji nori vaidinti šiandienėme pasaulyje. Todėl reikia konkrečių priemonių. Europa privalo pademonstruoti, kad yra įsipareigojusi taikai, taip pat ir dėl e, pabėgėlių statuso. E, kaip jau sakiau, reikia dirbti su jungtinėmis tautomis bei siekti, kad, e, šal, kad šalis vystytųsi ir kad e, būtų galimybė kaiminėse valstybėse priimti pabėgėlius. Burundis privalo, privalo reikalauti, kad Burundis laikytųsi tarptautinių normų. E, Europos santykiai su Afrika yra sudėtingi dėl istorinių priežasčių. Nėra daug e, momentų, dėl kur, dėl kuriais galėtume didžiuotis. Todėl išorės politikoje turime siekti rūpintis Afrikos gyventojų padėtimi ir jų teisėmis. Ačiū. Toliau arba kokalari. Dvi minutės. Tack så mycket, fru talman. Yttrandefrihet och oberoende medier är en för... Ačiū, ponė pirmininkė. Reikėtų priminti, kad žodžio laisvė, nepriklausoma žiniasklaida yra demokratiškos laisvos visuomenės skiriamieji bruožai. Ir matome, kad padėtis situacija šio požiūriu prastėja visame pasaulyje, kai vertiname žiniasklaidos padėtį pasaulyje, matome, kad daug kur neužtikrinama žodžio laisvė. Brundis yra konkretus e, to atvejo pavyzdys. E, žmonės šalyje susiduria su e, griežtomis represijomis, e, nuolat tos pažydinėjamos jų teisės. Ir spalio mėnesį praėjusiu metu keturi žurnalistai ir jų vairuotojas buvo suimti E, dėl to, kad dirbo savo darbą. Žmogaus teisės pažydinėjimos kasdieną visame pasaulyje. Ir mes privalome veikti, daryti politinį spaudimą didesnį politinį spaudimą Burundžiui, kad jis įgyvendintų prisimtus tarptautinius įsipareigojimus bei bešališkai be ir besąlygiškai nedelsiant paleistų suimtus žurnalistus. Ką mes ES galime padaryti? Mes galime stiprinti pilietinę visuomenę, teikti jai paramą ir pritaikyti sankcijas tiems, kurie pažydinėja žmogaus teisės. Tai e, mūsų pareiga. Norime gyventi pasaulyje, kuriame žmogaus teisės ir demokratija veistų. Ačiū. Dabar Jan Kristof Oiten dviems minutėms. Šių metų gegužę e, Burundija vyks rinkimai ir kaip dažnai pasitaiko, e, situacija m, tokiais atvejais tampa ypač įtempta. Tačiau Burundija padėtis įtempta jau daugelį metų. Žmogus teisės toje šalyje yra paminamos. Opozicijos atstovai, žurnalistai, žmogaus teisų aktyvistai yra suiminėjami, e, teisiami ir kartais tiesiog e, žudomi be teismo sprendimo. Mes privalome garsiai apie tai kalbėti, reiklauti, kad tie žmonės būtų apgimti. Aš nekartosiu pavardžių to atvejo, kurį pristatė kolegos, bet prisijungiu prie išsakyto reikalavimo, kad sufalsifikuoti kaltinimai tiems e, asmenims būtų panaikinti, kad jie būtų nedelsiant paleisti besąlygiškai. To reikalauja Europos parlamentas ir tą garsiai sako Brundžiui, nes jeigu laikaisi kitokios nuomonės, rašai kritikuojančius straipsnius arba reikalauji žmogaus teisų užtikrinimo, tai nėra nusikaltimas, tai yra vertybė ir Europos parlamentas turėtų ją ginti. Todėl raginame Burundi leisti, paleisti tuos žmonės, jie nieko blogo nepadarė. Turime daryti spaudimą, išlaikyti spaudimą Burundžio e, vyriausybei kad e, mūsų ryštinga pozicija būtų aiški. Burundžio valdžia turi e, laikyti žmogaus teisų, pilietinių teisų, užtikrinti žodžio laisvę ir gegužė šalyje turi vykti laisvi rinkimai demokratiškos aplinkoje. APP frakcijos vardu dabar kalbės Šonkelį. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Vėlgi kalbame apie Burundį ir apie šią temą jau esame kalbėję anksčiau. Istorija nėra puikiai, aišku, trūksta žiniasklaidai žodžio laisvės, saviriškos laisvės ir dėl to vėl diskutuojame apie tai šiandien. 16 metais buvo sustabdyta visa finansinė parama Brundžio administracijai po 15 metų prezidentų rinkimų, kuriuos boikotavo opozicija ir jungtinių tautų stebėjai pasmerkė. ES apgailestavo, kad ir toliau paminama žodžio laisvė Burundė. 18-19 metais žiniasklaida susidarė su valdžios priekabiavimu ir ir netgi BBC atimta e, licenzija. Burundžio valdžia ir toliau persekioja nepriklausomus žurnalistus. Laisvės indekse e, Burundis yra 159 iš 180 šalių. Tai viską pasako žodžio laisvė e, ir žiniasklaidos laisvė yra problema. Prezidento ir vietos rinkimai vyks šiais metais, tai vėlgi bus didžiulė problema spalio 22 dieną Burundžio policija areštavo keturis žurnalistus, kaltinama juos samokslo rengimu ir e, dabar labai svarbu, kad ES ir mūsų vyriausias įsigaliotinės žengtų savo žingsnius, siekiant, kad 15 metų nuosprendis šiems žurnalistams nebūtų paskelbtas. Aš taip pat turiu pasakyti, turime dirbti arčiau su Rytų Afrikos bendryje ir Afrikos sąjunga, kad padėtume Burundžio žmonėms. Negalime užsimerkti dėl tos baisios situacijos, kuri ten yra šiandien. Ačiū toliau, socialistų ir demokratų frakcijos vardu Izabel Santos. Vieną minutę. Prašau o włączenie mikrofonu. Prašom įsijungti mikrofoną. Žodžio laisvė Burundija patiria išpolį. Keturių žurnalistų ir įvairuotojo atvejis, kai jie buvo areštuoti 19 metų pabaigoje, yra dar vienas pavyzdys ilgame pavyzdžių sąraše, kai pažeidžiamas žmogaus teisės. Junktinių tautų generalinis sekretorius ir žmogaus teisų taryba paskelbė pavojaus signalą dėl tų rimtų žmogaus teisų pažeidinėjimų šalyje. Taip pat e, žmonės žudomi, kankinami, areštuojami. Visi tie dalykai yra minimi Junktinių tautų dokumentuose. Ir apskritai dominuoja nebaudžiamumo klimatas. Žodžio laisvės pažeidimų atvejai, apie kurias kalbame šiandien, yra tiesiog bendro viso klimato šalyje išraiška. Tie keturi žurnalistai, kurie buvo areštuoti praėjusiu metu pabaigoje, Pankazai, Gambuza, Apazencija ir jų vairuotojas, ponas Mesa Pareiktyza. E, rodo, kad tai yra žmogaus teisų pažeidimas. Ačiū. Toliau Rinių frakcijos vardu Ditak Harantsova. Dvi minutės. Labai ačiū. Burundis e, patyrė ne vieną krizę per pastarosius penkerius metus. Žmonės laikomi opozicijos nariais, dinksta, kankina, kankina, yra kankinami ir žudomi. Žurnalistai patiria prikabiavimą, yra areštuojami be jokio pagrindo. Vyroja visiškas nebaudžiamumas tų veiksmų rengėjams. Brundžio niekaip nepavyksta, nepavyksta išbristi iš smurto ir e, chaoso. Artėjantis rinkimai gali sukelti dar didesnį nestabilumą ir smurtą, nes žmonės E, pasirinka prisijungti prie ginkluotų opozicijos grupuočių. Vyriausybė turi imtis veiksmų dabar, ji turi saugoti ir ginti savo žmonės, e, ginti jų teisės, kad situacija nebūtų eskaluojama dar labiau. Ji turi paleisti areštuotus žurnalistus ir nustoti cenzuruoti visuomenę. Įstatymų viršenybė turi vyrauti, o demokratiją reikia stiprinti, nes šalis e, dar labiau panirs į chaosą. Šiomis aplinkybėmis ES neturi kito pasirinkimo, o tik tai sustabdyti finansinę paramą Burundžio vyriausybei. Bet neturime nuvilti Burundžio žmonių, turime stiprinti vystomąjį bendradarbiavimą, kad padėtume, kad padėtume susidoroti su humanitarinė krize ir turime būti pasirengę e, teikti visą paramą taikiam rinkimų procesui. Ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos vardu Alis Kunkė. Vieną minutę, prašom. Dėkoju kolegams, kad mes kaip Europos žmonių atstovai galime kalbėti apie situaciją Burundyje, kad mūsų niekas necenzuruoja. Labai svarbu kritikuoti šios šalies situaciją, žurnalistų taip persekyti negalime. Burundžio žurnalistus privaloma išlaisvinti. ES turi vaidinti čia svarbų vaidmenį. Yra įvairių mechanizmų, kurios galėtume panaudoti. Ir mes žaliųjų vardu raginame visas ES valstybės narės teikti paramą pilietinės visuomenės organizacijoms, moterų organizacijoms Burundija, ES turi padaryti viską, ką gali, kad užtikrintų, kad rūšo susitarimai e, būtų gyvybingi. Ir raginama Josefą Borelį stiprinti dialogą su Rytų Afrika. Toliau AKR frakcijos vardu Richard Černetski. Vieną minutę. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pane komisarė, aš buvau nuvykęs į Burundį. Mm, lankiausi ir Burundžio kaimininėse valstybėse, Ruandoje, pavyzdžiui, Tanzanijoje. bei Kongo demokratinėje Respublikoje. Taigi manau, kad situaciją šioje šalyje suprantu gerai. Tai yra ta šalis, kuri turi ilgas istorinės tradicijas. Tuci E, bendruomenė būtent ten ir atsirado, paskui tik pasklydo į kitas. Ir paskui e, reikia priminti, kad ir Belgija buvo Burundį kolonizavusi. Svarbu, kad Europos parlamentas kalbėtų apie Burundį, ragintų išlei, išlaisvinti e, žurnalistus, ragina surenkti laisvus rinkimus pavasarį, bet manau, kad dar vienas dalykas yra svarbus ir, manyčiau, geras. Mes turime mechanizmų, kuriuos galėtume panaudoti spaudimui, atsisakyti teikti finansinę pagalbą valstybei, kuri nesilaiko svarbiausių teisų ir principų. Ačiū. Pirminkė, dėkoju. Dabar ponas Kastaldo. Bet jo salėje nematau. O tai reiškia, kad dabar pasisakys kolega Karlos Zorinio. Minutė, prašom. Dėkoju. tai, kad Brundė artėja rinkimai ir, kok, ir kai matome, kokia situacija šalyje yra susiklošiusi, matome, kad tai yra policinė valstybė, kuri pažeidžia svarbiausias piliečių teisės, jų saviraiškos laisvę. E, Jungtinių tautų organizacijos institucijos veikiančios vietoje e, tai taip pat konstatuoja, nevyriausybinės organizacijos taip pat sako, kad daug įkalinimo atvejų, pavyzdžiui, Šių žurnalistų areštas irgi yra vienas iš pavyzdžių, kaip žmonių teisės yra paminamos. Tuo tarpu reikėtų padaryti viską, kad e, gegužės mėnesį vykstintys rinkimai galėtų vykti laisvai, nešališkai. Bet tam reikia, kad būtų įmamasi atsakomybės, kad to imtųsi Europos institucijos, e, matant tai, kas jau yra įvykę. Taip pat turime labai atidžiai sekti ir tai, ką mums sako jungtinių tautų organizacijos e, padaliniai. Būtina, kad ta šalis galėtų vystytis, kad ištrūktų iš skurdų spastų. Savo pačios labui, ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė, dabar žodis ponui Benjon dvi minutės. Ačiū. Burundžio žmonės toliau kenčia dėl jų žmogaus teisų pažeidinėjimų. Junktinių tautų praėjusiu metu ataskaitoje konstatuojama, kad policija, žvalgybos tarnyba ir netgi vykdo valdžia esančios e, vyriausy, partijos jaunimo skyr, organizacija atsakinga už e, politikų ir jų šeimos narių persekiojama e, žmogaus teisų laikymasis dažnai susijęs su žo, žodžio laisvės užtikrinimu, bet Burundija jį dažnai pažydžiama. BBC e, neteko licencijos e, transliuoti. Toje šalyje net vaikai nėra apsaugoti nuo persekiojama. Praėjusiais metais trys E, mergaitės e, buvo suimtos dėl to, kad esą e, piešė prezidento karikatūras. Neseniai policija suėmė Burundžio žiniasklaidos organizacijos keturis žurnalistus ir jų vairuotoją. Ir jiems siūloma juos siūloma įkalinti 15 metų vien dėl to, kad jie užsiemė savo profesiją. Turime daryti spaudimą Burundžio vyriausybei, kad šie žurnalistai būtų paleisti, kad būt pasibaigtų e, žiniasklaidos ir žurnalistų persekiojimas ir kad būtų užtikrinta žodžio laisvė. Burundis yra pasirašęs tarptautinį pilietinių ir politinių teisių. E, paktą ir ten yra e, numatyta ir žodžio laisvė. Tai labai svarbu. E, atsižvelgiant į tai, kad vyks prezidento rinkimai šiais metais, kad tai būtų laisvi ir demokratiški rinkimai, kad visuomenė šalies galėtų tinkamai vystytis. Ačiū, sako pirmininkė, dabar Nathan Gill pusantros minutės. Ačiū. Man atrodo šiek tiek e, hipertrofuota tai, kad būdami čia, Europos parlamente Strasbūre, kalbame apie žodžio laisvę Burundyje nes dėl šio parlamento šią savaitę patvirtintų taisyklių, pavyzdžiui, aš negaliu laisvai išsakyti savo nuomonės, e, e, pasidėjęs savo šalies vėliavą čia ant stalo. Ar jūs iš tikrųjų norite nurodinėti šalims, kaip jos turi e, užtikrinti žodžio laisvę, kai tuo pat metu e, re, taikote represiją mūsų kolegoms čia ir neleidžiate jiems e, e, didžiuotis, didžiuojantis savo šalies vėliavą ją pasistatyti ant stalo. Ko jūs baiminatės? Taip, e, reikia pa, rūpintis kitomis šalimis, bet visų pirma susitvarkyti pas save. Mes, Britai, išstojame ir pasiimame savo vėliavą, bet nustokite veidmainiauti ir suteikite galimybę kitiems parlamento nariams išreikšti save, atstovauti rinkėjus ir jų tapatybę ir pasidėti, suteikite jiems galimybę pasidėti savo nacionalinės vėliavas ant stalo. Žodis poniai Ninai Gil, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nariai, tikrai skaudu kalbėti apie tai, apie ką kalbama, bet norime suteikti dėmesį į e, Agnes Norbuza, Kristin Kamikazi, Terence Mopenzi ir Egidė Harimaną. Tai žurnalistai, kurie tiesiog atliko savo darbą, tyrė e, ir reikalavo vyriausybę atsiskaityti, o dabar jiems grėsia 15 metų kalėjimo. Jie e, suimti teigiant, kad jie pažeidė valstybės saugumą. Tačiau išpoliai prieš žiniasklaidą tai siekis kad e, pasaulis nesužinotų apie žmogaus teisų pažydinėjimus vykstančius Burundyje. Todėl turiu klausimų komisijai. Ką EIVT darys, kad padarytų spaudimą vyriausybė ir kad tie keturi žurnalistai būtų paleisti? Kaip panaudosite turimus svertus, pavyzdžiui, 400 milijonų eurų skirti e, Europos visnomajam fondui? Ir kadangi gegužės mėnesį ten vyks rinkimai, ka, kaip pasirūpinsite, kad prezidentas Kurunziza užtikrintų žodžio laisvės likučių į, į, išlaikymą? Burundyje ir kad vyktų laisvi ir bešališki rinkimai. Pirmininkė, tai tikriausiai paskutinis mano pasisakymas plenarnėme posėdėje. E, laikau garbę galimybę kalbėti. Manau, kad tai svarbu, kad mes turėjome galimybę čia kalbėti apie žmogaus teisų e, pažeidimo atvejus visame pasaulyje. Ačiū. Žodis ponui Balt vienai minutį. Šanovna, panie Przewodnicząca. Pone pirmininkė, žodžio laisvė yra ypatingos svarbos teisė. Tai yra ta vertybė, kur yra susijusi su demokratija, kuri svarbi tam, kad žmonės žinotų tiesą ir kad būtų galima užtikrinti kiekvieno individo nepriklausomybę, kad būtų užtikrinamos jo individualios teisės. E, kad ir kaip be būtų gaila, Burundžio valdžia neleidžia, kad vyrautų spaudos laisvė, manipuliuojama viešąją nuomonę, žmonės, kurie bando uh, perduoti informaciją iš Burundžio išorę, sulaukia kankinimų, prievartos ir galiausiai sulaukia egzekucijos ar kalėjimo iki gyvos galvos. Vyriausybė to šalies negerbė žmogaus teisų, demokratijos ten nėra. Demokratija yra kažkas tokio, kas yra labai trapaus. Tuo tarpu Europos komisija, Europos parlamentas turėtų ir toliau stebėti komisiją, e, situaciją, atsiprašau, e, Burundija prieš rinkimus, kad nebūtų jokių manipuliavimų, kad atsirastų šalyje taika ir laisvė. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Kastaldo pasisakys pusantros minutės. Pone pirmininkė, dėkuoju už man suteiktą žodį. 2020 metai galėtų būti didžiulių pasikeitimų metai buru, tai šaliai, Burundžiui, e, nes vyks ir prezidento, ir parlamento rinkimai. Buvo daugybė sunkumų, matėme daugybę žmogaus teisų pažeidimų Burundija. Daug nusikaltimų, didžiulių represijų manifestacijų, vyko žudynės, e, egzekucijos be jokio teismo. Nuo kovo 1-19 metų buvo daugybė įvairių grėsmių ir režimo vykdomo smurto nukreipto prieš politinius oponentus. Susitraukia erdvė, kurioje gali veikti žiniasklaida. E, tai štai, Ši visa evoliucija rodo, kad sunku bus nešališkus rinkimus surenkti. Kaip įvykdyti teisingus rinkimus, jeigu represijas patiria nepriklausoma žiniasklaida. Reikia tvaraus politinio sprendimo šioje situacijoje ir taip pat reikėtų, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės normų ir apušas sutarimas, kad būtų įgyvendintas tinkamai, kad būtų galima susitaikinimo iniciatyvas įgyvendinti ir šaliai pradėti vystytis taip pat turi būti taikoma, kaip jau sakiau, kotonų sutarimo nuostatas, jos e, turi būti gyvendintas antumiausių metų. Ačiū. Ar galėtumėte uždėti ausines, gerbiamas parlamento nari, ar priimtumėte e, mėlynosios kortelės klausimą? Taip. Klaus ponas Tomislav Sokol. Pusė minutės klausimui. Dėkoju. Gerbiami, gerbiamas kolega, Borundžio problemas minėjote, bet tai ne vienintelė tokia kontroversiška šalis Afrikoje. Ir parlamente problemų netrūksta. Ką manote? sąžiningai, ką gali padaryti ES, kad galėtų e, paveikti situaciją toje šalyje, kad šalis vystytųsi ir taip toliau ir panašiai. Ką gali padaryti ES e, šiuo atveju, kad ir globalių lygmenių? Ačiū. Kviečiu atsakyti, pono Kastaldo. Dėkoju. Klausimas svarbus, kolega. Pirmiausia, iš tikrųjų reikia pasakyti, kad tai nėra iš tikrųjų vienintelė šalis, kuri patiria problemų Afrikoje, bet e, dėl to būtent ir yra svarbu, kad kotonų susitarime būtų kalbama apie žmogaus teisų nuostatas. Šis susitarimas turi būti taikomas. Ir e, prisiminti, kad jeigu leidžiame pinigus bendradarbiavimui plėtoti, būtina, kad nebūtų padedama tiems, kurie vykdo siaubingus nusikaltimus. Burundija vyksta genocidas, nes Tutsi su Hutais kovoja ir čia, kaip tai buvo Ruandoje prieš kurį laiką. Manau, kad turime panaudoti visas turimas priemonės ir parengti bendrą poziciją. Negalime leisti, kad kai kurios iš mūsų valstybių dėrėtųsi paslapčia su ta šalim nesilaikydamos vyriausiojo galiotinio paskelbtos pozicijos ir Europos Sąjungos oficialios pozicijos. Ačiū. Ačiū. Yra trys prašantys žodžio pagal procedūrą, prašau žodžio ir žodis poniai pospišil vieną minutį. Dėkui, pėkė, pani predsedající, ja sem velmi pozorně. Dėkoju, ponė pirmininkė. Su dideliu susidomėjimu klausiausi visos diskusijos ir pritariu visiems kolegoms. Situacija Burundija yra kritinė Ačiū šio dokumento autoriams. Vesant e, tokiam siaubingam kontekstui po pusmečio vyks rinkimai prezidento ir parlamento Burundija. Mes turėtume, e, ponia komisarė, kelti klausimą, ar įmanoma diplomatiniu keliu, ar pasitelkus ekonominius vertus, ar būtų galima užtikrinti, kad tie rinkimai bus demokratiški. Mes nuolat kartojame, kaip blogai žurnalistams Burundė, kokia situacija prasta, bet mūsų tikslas turėtų būti padaryti viską, kas įmanoma, kad gegužės mėnesio rinkimai būtų kuo demokratiškesni. Jeigu dabartinis prezidentas nebenori kelti savo kandidatūros, viskas tvarkoj, bet e, analitikai sako, kad jis ketina kelti savo kandidatūrą, tai prieštarauja konstitucijai to šalies. Tad turime padaryti viską, kad tie rinkimai būtų demokratiniai. Ačiū. Kito oratoriaus nėra. Dėkoju. Prašom kalbėti. Eugen Tomats. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasisakyti šią temą, nes manau, kad ta diskusija Europos parlamente apie žmogaus teisės, apie žodžio laisvę yra labai naudingas dalykas. Yra tokių vietų, kur šių teisių laisvių nesilaikoma. nesilaikoma. Milijonai piliečių žvelgia su viltimi Europos Sąjungą. Esame ta institucija, kuri gina šias vertybės būtent e, remdamiesi tom vertybėm ES tėvai, kurie tą mūsų sąjungą kūrė, turime paremti tuos žurnalistus, kurie dirba labai profesionaliai tokiuose šalyse, kur demokratija tebėra labai trapi. Mes e, turime labai didelį diplomatinių korpusą, jis veikia visame pasaulyje, mūsų išorės veiksmų tarnyba turėtų imtis daugiau iniciatyvų ta, tas platus diplomatų tinklas turėtų atlikti savo darbą. Žmonės laukia mūsų indėlio į situaciją Burundiečių. Lopes Aguilar, vieną minutę. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusiu metu, lapkričio mėnesį, turėjau garbės dalyvauti Afrikos, Karibų regiono e, Ramio vandenino šalių parlamentinėje asamblėje Afrikoje. Žinoma, e, labai svarbu kalbėtis su e, visomis Afrikos valstybėmis, ypač po kotonų susitarimo. Ir ta parlamentinė asamblėja ir mūsų parlamentas e, priėmė, prie išvados, kad Burundis, kuris yra Ruandos kaimynas, kur vyko žiaurus genocidas, E, pagal septintąjį kotonų susitarimo straipsnį nesilaiko kai kurių nuostatų. Burundis yra viena skurdžiausių valstybių. 50 procentų jis yra priklausomas nuo išorės pagalbos, o ES e, teikia milžinišką e, pagalbą tai šaliai iki 120 milijonų eurų. Ir todėl turime galimybę e, reikalauti, kad, kad Burundėje vyksiantis parlamento, prezidento ar vietos rinkimai būtų rengiami demokratiškai, kad e, išpoliai prie, prie žurnalistus ir savališkas jų įkalinimas yra netoleruotinas. Taip, taip pat kaip ir priversinės menų dingimai ir kankinimai turime moralinę teisę to reikalauti. Komisija turi tai padaryti. Ačiū dabar komisijos vardu Janės Lenarčič. Prašom. Pone pirmininkė, gerai parlamento nariai, Aš pritariu jūsų nuogastavimui dėl situacijos Burundyje. Noriu priminti, kad praėjusi gruodį taryba patvirtino, jog būtina taikyti ir toliau tinkamas priemonės pagal 97-ąjį kotonų susitarimo straipsnį Burundžio atžvilgių. ES mano, kad Burundžio krizė turėtų išlikti tarptautinėje darbo tvarkėje ir mes ir toliau dirbsime su partneriais Junktinėse tautose, Afrikos Sąjungoje, ir Afrikos regioninės organizacijose. Yra ženklų, kad įtampa gali dar padidėti artėjant rinkimams, kurie numatyti gegužės 20 dieną. Žmogaus teisų pažeidinėjimai, pagrindinių teisų pažeidimai, ypač žodžio laisvės, susirinkimų laisvės ir asociacijos laisvės pažeidimai ir toliau išlieka šalyje. Keturių žurnalistų, e, kurie buvo įkalinti, ką daugelis čia minėjo atvejais ir aš noriu paminėti, kad ES nepamiršta šio atvejo ir primena jį Brundžio valdžiai ir koordinuojama savo veiksmus su mūsų partneriais. Neleisime šiam atveju tiesiog būti pamirštam. Brundžio tyrimo komisija savo paskutinėje ataskaitoje parengtoje rugsėjo mėnesį pasmerkė baimės ir gazdinimo klimato kurstimą visų žmonių, kurie neremia valdančiosios partijos atžvilgių. Taip pat komisija e, kalba apie žmogaus teisų pažeidimus, kai kurie e, yra tarptautiniai nusikaltimai. Tačiau aš netikiu, kad mes kaip neišvengiamybę turime e, pritarti tam, kad viskas turėtų blogėti tik tai nuo, nuo šiol. Tai netitinka niekieno interesų ir, žinoma, netitinka Brundžio ir jo žmonių uh, interesų noriu patikinti Jūs, kad ES neketina palikti Burundžią. Per vystamąją bendradarbiavimo priemonės ES palaiko ryšius su šalimi, dirba su pilietinės visuomenės organizacijomis, žmogaus teisų gynėjais ir bando stiprinti gyventojų atsparumą. Per ateinančius keturius mėnesius iki rinkimų bus labai svarbu, kad Burundis siektų užtikrinti patikimą skaidrų įtraukiantį rinkimų procesą, kad atvers politinę ir pilietinę erdvę ir nutrauks žmogaus teikių pažeidimus ir nebaudžiamumą. Pagarba Arušos sustarimui ir jo dvasiai yra labai svarbus. Aš raginu Brundį būtent eiti šiuo keliu, pažymint, kad yra dalykų, kuriais galima pasiremti. pasiremti. Tai yra politinių partijų remiamas Elgesio kodeksas ir prezidento pakartotinis paskelbimas, kad jis nesieks ketvirtos kadencijos. Jeigu Burundis pasirinks šį kelią, jis gali pasikliauti ES pasirengimu tai jam padėti. Labai ačiū, komisarė. Pateikti šeši rezoliucijos projektai, baigiant šią diskusiją. Na, o balsavimas vyks šiandien vėliau. Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Diskusijos tema - Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpoliai. Dar kartą primenu, kad norint paprašyti žodžio e, spontaniškai ir taip pat e, pagal mėlynosios kartelės procedūrą galima panaudoti elektroninę sistemą ar įprastiniu būdu. Taisyklės pateiktos prie įėjimo į salę. Dabar Žodis e, autoriai, esate Kanko, vieną minutę. Sugražinkite mūsų mergaitės. Atsimenate, prieš šešius metus e, šis Twitterio pranešimas e, pareikalavo, kad Boko Haram paleistų šimtus mergaičių, kurios buvo pagroptos. Širdis plyšta, žinant, kad šimtai jų dar negrįžo namų. Tai yra baisus likimas tiek joms, tiek jų šeimoms. Lengva įsivaizduoti skausmą. Nigerija patiria religinį smurtą jau per ilgai. Tai dar viena už Sahario Afrikos šalis, kurios ekonominis ir politinis potencialas yra švaistomas. Nigerija turinti turtinga nafta galėtų būti regiono pavyzdys, bet ar ji yra tokia? Vos ne kasdien nigeriečiai žūsta nuo smurto, milijonai bėga gelbėdamėsi, milijonai gyvena baimėje. Europa ir toliau turi remti Nigerijos žmonės ir skatinti regioninį bendradarbiavimą, skatinti naujas reformas, saugumo armijos e, srityse. Mūsų ryštas ir pastangos kad būtų nutrauktas smurtas, e, e, neturi būti nutrauktos, kad e, būtų nutrauktas tas teroro skleidimas. Ačiū. Toliau Erik Markart. Dvi minutės. Dėkoju. Ačiū kolegoms už tai, kad mums visiems per trumpą tokį laiką pavyko parengti rezoliuciją. Labai svarbu atkreipti dėmesį į šią humanitarinę situaciją. 60 tūkstančių žmonių e, žuvo dėl Boko Haram veiksmų nuo to judėjimo pradžios. Tai yra e, trečia pagal teoriz, terorizmą valstybė po Afganistano ir Irako. 2 milijonai žmonių yra perkelti, kiti daugybė yra priklausomi nuo humanitarnės pagalbos. Ir taip, tai yra svarbu. Krikščionys persiekiami taip pat dėl savo religijos Nigerijoje. E, Religija, kalbant apie religiją, svarbu pasakyti ir tai, kad tai nėra karas tarp atskirų religijų e, Nigerijoje. Kalbama pirmiausia apie resursų pasiskirstimą Šiandien turime suprasti, jog klimato kaitos krizė ne tik mus paveiks kažkada, ji mus veikia jau dabar ir veikia tas konfliktų zonas jeigu kokios nors organizacijos atvyksta dar tuo metu į tokias derlingas vietas, kur žmonės perspektyvų nemato, tai vėlgi reikia kelti klausimą, ką daryti, gal galėtume įnešti savo indėlį vietoje, suteikti pagalbą, kad žmonės neišvyktų. Na, suprantu, kad mūsų vystomoji politika vietoje yra pirmiausia vedama pirmin mūsų pačių interesų, ne tiek paisoma Nigerijos žmonių interesų. Tad svarbu, kad savo rezoliucijoje pasakytume, jog e, tas vystimosi darbas, tos vystomosios veiklos turi padėti kovoti žmonėms su badu, turi pagerinti jų padėtį, kad kuo mažiau žmonių išvyktų iš Nigerijos, bėgtų iš jos. Tačiau negerai yra elgtis taip, lyg siena Nigerijos būtų nepereinama. E, vienas iš žurnalistų Olandų pasakė labai aiškiai, reikia kelti klausimą, kaip galima padėti žmonėms vietose, kad jiems netektų iš savo šalies bėgti. Ačiū. 500 milijonų europai polgart. Dėkoju. Sveikinu susirinkusius į posėdį, sveikinu tuos, kurie mūsų klauso dabar. 500 milijonų šiuo metu gali mūsų klausytis. Dėkoju. Ir dabar norėčiau pasakyti apie krikščionių persekiojimą Nigerijoje. Galvoju pirmiausia apie tą tokį baisų išpolį 2019 metais įvykdytą. Nuolat žudomi krikščionis buvo. Apie tai parlamente tiek daug nekalbam, tie, apie tai tiek daug nekalbama, kalbama labiau apie žodžio laisvę, Manau, kad tai e, turi keistis, kalbėti reikia apie viską, apie tuos išpolius nukreiptus e, prieš krikščionis siekiant įtvirtinti islamą. Tai nėra kažkokie antraplaniai dalykai. E, kitos problemos šios taip pat neturi užgošti, viską reikia sakyti taip, kaip yra. Yra atakų nukreiptų prieš krikščionis. Kai kuriems galvos buvo nukirstos už tai, kad jie buvo krikščionis. Ta darė te teroristinės tos grupuotės. E, saugumas Nigerijoje labai svarbus, aišku, bet reikėtų pagalvoti apie krikščionis ir jų apsaugą Nigerijoje ir kitose regionuose. Ačiū. E, Ačiū. Žodis ponui Zorinio toliau. O jeigu norite naudoti mėlynę kortelę, prašau. Ginkluotas konfliktas tęsiasi dešimtmetį, jame dalyvauja Boko Haramas ir islamo terorizmas. Žinome, kad daug žmonių žuvo, daugybė pers, priverstų keltis iš savo gyvenamos vietos, daugybė žmonių gyvena humanitarinės krizės sąlygomis. Taip pat žinome apie daugybės seksualinės e, prievartos ir smurto atvejų prieš moteris ir mer mergaitės. E, vyrauja bendras nesaugumas šalyje. Pastarieji teroristiniai išpoliai reiškia, kad mes turime reikalauti, kad valstybė apgintų savo žmonės, tos, kurie išpažįsta islamą ir krikščionis, kad įstatymo, kad teisės sauga galėtų pradėti procesus, teisminius procesus prieš, tuo, kurie, prieš tuos, kurie įvykdė pažeidimus šalyje žmonės kenčia dėl, e, dėl bado, reikia užtikrinti e, bazinę moterų sveikatos apsaugą. Taip pat privalome ar vidutinės trukmės laikotarpiu veikti sparčiai toje šalyje, kad e, būtų pradėta kurti taika, atsirastų ekonominis stabilumas regione, migrantų srautai iš tos šalies į kaiminės valstybės taip pat e, aštrina papildomai problemą. Reikia sustiprinti bendradarbiavimą kovojant su terorizmu. Bet koks religinis ir ekstremizmas e, tu, tu, turi būti e, išnekintas Nigerijoje. Tai turėtų būti prioritetas. Padėtis Nigerijoje atsiliepia ir mūsų saugumui. Mes žinome, kad Afrikos žemynas daro poveikį visam pasaulio ir konkrečiai ypač Europos Sąjungai. Todėl turime daryti viską, kad kovotume su, su tomis rykštėmis. Ačiū. Toliau žodis ponai Urban Krespo. Ačiū pirmininkė. Nigerija yra svarbiausia Afrikos e, naftos gamintoje. Be to, tai e, gamtiniais ištekliais turtinga šalis, tačiau daugiau nei pusė šalies gyventojų gyvena skurde. Be to, smurtas šalyje stiprėja. 2 milijonai yra pasitraukę iš savo gyvenimo vietų. E, moteris ir mergaitės kenčia dėl seksualinio prievartavo ir išnaudojimo. E, Boko Haram bei valstybės pati šalies valdžia įkalina savo e, žmonės. E, ir nors teigia, kad kovoja su terorizmu, tačiau nei vienoje šalyje negalima prisidengiant kovos su terorizmu įstatymais e, nesilaikyti žmogaus teisų. Šalis privalo laikytis tarptautinės humanitarnės teisės. O mes E, jai teikiame e, vystomąją pagalbą ir turime reikalauti, kad mūsų įmonės atsakingos už žmogaus teisų pažeidimus ir aplinkos naikinimą taip pat būtų atskaitingos. Ir šiandien patvirtinę žaliojo kurso susitarimą nebegalime ignoruoti tuo, kad Nigerio, de, e, Nigerija viena iš upės deltų yra labiausiai šešta vieta dėl e, pasaulio įmonių, taip pat įmonių iš Europos veiklos. Ir taip pat ir dėl to žmonės bėga iš Nigerijos. Jie e, rizikuoja savo gyvybėmis pasirinkę e, tą kelią. E, kalbame apie migracijos reiškinį tik nagrinėdami pasiekmes, tačiau uh, Būtų gerai, jeigu pasigilintume ir į priežastis, kas už tai atsakingi. Reikia nuoseklumo Europos politikoje ir e, stambiųjų Europos įmonių elgesyje Nigerija, Nigerija ir kitose šalise, kad e, suvoktume, kodėl yra migrantų srautai. E, reikia ne tik teikti Afrikai finansinę paramą, reikia 180 laipsnių pakeisti Europos ekonominę ir geostrateginę politiką e, Afrikos žeminę. Nei išmaldų, daugiau nereikia nei išmaldų, nei e, tuščių žodžių. Reikia nuoseklios politikos, kuri, e, kurią lydėtų veiksmai. Pakeiskime kryptį. E, parenkime kitokią e, politiką Afrikos žemynui. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Dekovskis. Pone komisarė, pone pirmininkė, mes pasiūlėme rezoliuciją dėl situacijos Nigerijoje Europos parlamente, nes gyvybės prarado 11 krikščionių. Buvo ir kitų siaubingų išpolių. Ginkluotosios pajėgos pagrobė keturis misionierius. Jeigu dar pridėtume kitus smurtinius veiksmus, prievartą, žmonių perkelimus ir kitus nusikaltimus žmogiškumui, tai tuomet pamatytume, kad paveikslas to, kas vyksta toje šalyje, yra labai baisus. Daugiau negu 6 tūkstančiai krikščionių buvo nužudyti E, taip pat buvo nužudyta ir musulmonų per paskutinius penkis metus. 3600 mergaičių ir berniukų yra uždaryti stovyklose, kur jų gyvenimo sąlygos yra siaubingos. 2 milijonai žmonių pabėgo iš šalies. Tai štai, fragmentiškai situacija taip atrodo Nigerijoje. Valstybė visiškai nekontroliuoja savo ginkluotojų pajėgų. Boko Haram yra viena iš didžiausių organizacijų, kuri šiandien vykdo tuos siaubingus nusikaltimus, tą tikslinį genocidą. Ta galima palyginti tik su komunistiniu ar fašistiniu režimu. E, dabar Afga e, Nigerijai vyksta tai, kas vyko Irake ar Afganistane. Reikėtų, kad Nigerijos vyriausybė sulauktų nuolatinių įspėjimų dėl susiklošiusios padėties ir turi būti raginama tą situaciją spręsti, nes neišeina visą laiką tik imti, ką duoda, būtina dirbti, kad situacija keistųsi. Ponas Benjon toliau. Ah, Ačiū pirmininkė. Nigerija yra beveik žlugusi valstybė, ji tokia yra jau dešimtmečiais didžiausia to priežastis partijų rietenos. Ir e, dėl to visiškai nesugebėta spręsti valstybės konkrečių problemų. Nežiūrint kariuomenės veiksmų, Boko Haram išlieka svarbia grėsme šiaurės rytų regione. Grobiami žmonės, e, savižudžiai sprogdintojai, sprogdina, sprogdinasi. Boko Haram, žinoma, vykdo išpolius ir kitose valstybėse, Čadė ir Kamerūne. dešimtmečius užsitęsę klajoklių genčių konfliktai su sesliais žemdirbiais dar labiau paštrėjo ir tai dar blogina saugumo padėtį šalyje. Moteris ir vaikai yra labiausiai pažeidžiami šiame konflikte. Teroristinės grupės dažnai e, įtraukia vaikus ir juos panaudoja kaip savišučius sprogdintojus, e, žudomi ūkininkai, kiti gyventojai bėga iš savo gyvenimo vietų dėl visos šios smurto. E, pilietinė visuomenė vykdo kampanijas, e, protestuoja prieš savavališkus suėmimus ir žudimus. Tačiau Nigerijos valdžia turėtų užtikrinti žmogaus teisų laikymasi šalyje ir būti tos kovos priekyje. Prezidentas Bahari buvo išrinktas 2019-aisiais, nes žadėjo kovoti su radikaliu ekstremizmu, e, su tokiamis e, grupuotėmis kaip Boko Haram. Vyriausybė turėtų su, su telkti visas pastangas šiai kovai parengti ir gyvendinti visapusišką strategiją. Ta strategija parengta, bet ji neįgyvendinta. Išorės veiksmų tarnyba, ES ir valstybės narės turi suteikti e, pagalbą teikdamos techninę paramą. Ir tokiu būdu rim, solidžiai paremtume Nigerijos pastangas kovoti su terorizmu. Ačiū. Toliau politinių frakcijų vardų pasisakantį ir EPP frakcijos vardu ponė Zovko. O dėl mėlynų kortelių tai galėsite pakelti ją po pasisakymą. E, Nigerija yra 80 milijonų krikščionių, tai yra pusė gyventojų. Istorinė rungtyniavimas tarp krikščionių ir musulmonų e, paaštrėjo paplitus radikaliam musulmanui. Boko Haramas islamo valstybė vakarų provincijoje terrorizuoja šalį, jie užpuola policiją, kariškius, mokyklas, viešasias institucijas, religinius pastatus. Pasak humanitarinių organizacijų, daugiau kaip 6 tūkstančiai krikščionių buvo nužudyti nuo 2015 metų džihadistų grupuočių. Pastarojo meto ataskaitos, patiktos praėjusią savaitę, e, sako, kad felanių musulmonai užsipuolė krikščionių kaimą centrinėje Nigerijoje ir nužudė 13 civilių. Taip pat gruodžio pabaigoje e, įkūdytos keletas, keletas išpolius prieš krikščionius, kuomet žuvo virš 30 žmonių. Atsakomybė už šias, šios veiksmus prisimta Islamo valstybės Vakarų Afrikos provincijos, kaip e, atsakas į Islamo valstybės lyderių Al-Bagdadžio nužudimą Sirijoje. Ir nors Nigerijos prezidentas musulmonas pasmerkė šios žiaurimus, vyriausybės priemonės, siekiant užkirsti kelią smurtui, nėra veiksmingos. Saugumo pajėgos dažnai nekreipia dėmesio į krikščionių persikėjimą. Mėly kolegos, mes vieną atvejį po kito aptarinėjame, kai vykdomas smurtiniai veiksmai prieš religijos mažumas. Reikia pripažinti krikščionių perskaimą visame pasaulyje. Afrika yra religingas kontinentas. Ir labai dažnai uh, skleidžiama neapykanta. ES turi panaudoti savo priemonės, kad būtų vystomas šis regionas ir būtų saugomas religinės mažumos. ES turi toliau daugiau dėmesio turi skirti tarp religiniam dialogui, per diplomatinius santykius su trečiosiomis šalimis. Prieš mėnesį Europos e, parlamentas Sakaro premijas suteikė musulmonų kankiniams. Mes turime siekti, kad e, būtų pripažinta žala bažnyčioms. Neturime gėdytis įvardinti nusikaltimų. Ačiū. Toliau socialistų ir demokratijų frakcijos vardu Marija Arena. Dėkoju. Nigerija yra gausiausia gyvenama Afrikos valstybė, 200 milijonų žmonių ten gyvena. Mm, iki 50 metų tų gyventojų bus 500 milijonų. Tai yra didžiulė ekonominė Afrikos galia ir ji yra laikoma Afrikos milžinė. Ten daug įtampos, apie tai buvo kalbama. Boko Haram užimti bando šiaurės rytų dalį, dešimt metų, tūkstančiai žudomų žmonių, milijonai perkeltų žmonių. Taip pat įtampos tarp e, ūkininkų ir piemenų Nėra jokių etninių konfliktų ar religinių konfliktų, bet e, piemenys dėl klimato kaitos turi trauktis į derlingesnės žemės, kur jau yra įsikūrę ūkininkai. Šis konfliktas taip pat krūvinas. E, iš Libijos gaunama ginklų Ir konfliktas turi poveikio taip pat ir Sahelio bei Nigerijos regione. Tas konfliktas turėtų būti sprendžiamas globaliai. Būtina, kad būtų užtikinama gintų embargo kontrolė, kad ginklai nepatektų į tą regioną. E, gamtos ištekliai, e, nafta, dujos, metalai turėtų būti išgaunami, bet e, tai turėtų leisti šaliai vystytis. Pavyzdžiui, šelsų buvo užpulta, šel e, įmonė buvo užpulta, nes sakoma, kad ji išgauna naftą ir neva teršia regioną. Tai štai, e, svarbu, kad žmonės nekestų toliau to nestabilumo. Daugybė taip pat nelegalios prekybos, ginklų, narkotikų, prostitucijos, finansų sistemos globalios tą leidžia, nes leidžiama išvengti mokesčių mokėjimo Nigerijoje. ES e, Nigeriją turi laikyti partnerę, prioritetinę partnerę, kai formuoja savo santykius tarp ES ir Afrikos valstybių. Aš jau sakiau, Salis Čadas e, e, ir kitos šalis yra labai svarbus, svarbu taip pat ir Gvinėjos įlanka. Ten irgi vyksta visokio masto įvairiausia nelegali prekyba. Ir Nigerija turėtų būti ir toliau mūsų partnerė. Ačiū. E, Ačiū toliau Renijų frakcijos vardu, pane Rodrygės Ramos. E, e, Ačiū pirmininkė. Nigerija yra trečia mm, teroristinio, pasaulinio terorizmo indekso sąraše po Irako ir Afganistano. Boko Haram skleidžiamas smurtas dar pablogino šią padėtį taip pat vyksta, kaip žinome, konfliktas šalyje tarp etninių grupių, tarp religinių grupių, musulmonų ir krikščionių, o pastaruoju metu dar ir kova dėl e, skurdžių išteklių tarp klajoklių ir žemdirbių, e, sm, dėl smurto iškilimo, paštrėjimo padėtis Nigerijoje e, lab, sudėtingiausia yra patiems pažydžiamiausiams moteriams ir mergaitėms. E, moteris patiria smurtą, taip pat e, lyties organų žalojimą, smurtą santokoje. Bet norėčiau pakalbėti apie e, mer mergaitės ir berniukus vaikus, kur kurie gyvena ypač sudėtingoje situacijoje. Juos patraukia teroristinės grupuotės, panaudoja kaip savižudžius sprogdintojus. Tačiau, e, bandant įrodyti terorizmo atvejus, nėra jokios galimybės to padaryti. E, šalyje suimti keli tūkstančiai vaikų yra suimti, tačiau e, kariškiai neleidžia patekti į tas patalpas, ta, kur laikomi vaikai. Tai būtina užtikrinti civil, civiliams. Civil, Noriu priminti, kad e, visų pirma, policija turi rūpintis žmogaus teisų e, užtikrinimu, ypač labiausiai pažeidžiamu. Todėl reikalaujame, kad e, komisija ir valstybės narės toliau teiktų reikalingą paramą, kad šalyje prasidėtų taikos kūrimas. Nem látom Langenzipen képviselőtársunkat a teremben. Labai ačiū. Nematau kolegos Langensypen salėje, taigi toliau Čekardį. Prašom. Jeigu ponė Langensypen ateis, tai žinoma galės pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Bendras abejingumas vyroja Nigerijoje tūkstančiai krikščionių nužudomi e, islamo ekstremistų. Terorizmas Teroristiniai nusikaltimai vyksta kasdien. Kaip žinome, juos vykdo džihadistai, Boko Haramas. Neseniai paskelbė video medžiagą, rodančią, kaip nužudyti krikščioniai. Tai yra brutalus, brutalios žudynės per kalėdas. Tai yra didžiulis iššūkis vakarų krikščionybei. Pasak humanitarinių organizacijų apie 13 tūkstančių žmonių nužudyta, milijonai bėga iš savo gyvenamųjų vietų dėl džihadizmo plitimo. ES skatina pagarbą ir taiką, tačiau nieko nedaroma kovojant su šio barbariškumu. Tūkstančiai žmonių rizikuoja savo gyvybėmis kasdien dėl vienintelio nusikaltimo, tai yra to, kad jie yra krikščionis. Ir ne tik Boko Haramas, kuris turi ryšių su ISIS, kurie tai daro, yra ir kitų ekstremistinių organizacijų siekiant e, smurto būdus kleisti islamą. Visą tai reikia sustabdyti, kaip galima greičiau. Europa turi būti budri, turime girti, ginti krikščionius. Nigerijoje taip ginsime ir e, vakarus nuo ekstremalaus islamo. Ačiū. Toliau ponas Černiecki. EKR frakcijos vardu. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pani... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Kalbame apie šalį, kuri turi ilgą istoriją. Ji siekia daugiau negu tūkstantį metų. Ten buvo kalama geležis, ten buvo gaminamos nuostabios terakotos skulptūros. Tai ilgos istorijos šalis. O kuo tą šalį bando paversti Boko Haram? kas ten vyksta, koks to šalies įvaizdis dabar. Labai kenčia ten ir tūkstančiai krikščionių. Manau, kad mūsų e, balsas turėtų būti labai aiškus šiandien. Mes negalime sėdėti ir nieko nedaryti, stebėdami tai, kuo užsima teroristai, ir e, kaip jie skriaudžia krikščionis ir ne tik juos. Mūsų pareiga yra garsiai išsakyti savo nuomonę ir pareikalauti Nigerijos valdžios ryštingai kovoti su teroristais. Ačiū. Labai ačiū. Išklausėme pasisakymus frakcijų vardu. Dabar e, individualus pasisakymai. Na ir dabar galite naudoti mėlynąją kortelę paprašyti e, šios procedūros galite elektroniniu būdu arba įprastiniu. Taigi dabar Peter Vandalen, EPP frakcija. Pone pirmininkė, ES turi nubrėžti liniją dabar. Krikščionių kančios, ypač Nigerijoje, yra nepriimtinos. Tai tuo turi užsiimti vyriausias įsigaliotinis. Tokia situacija tęstis nebegali. Užtenka kalbėti, reikia imtis veiksmų. E, pats laikas užšaldyti prekybos ir kitus santykius su Nigerija, jeigu vyriausybė ir toliau užsimerks, kai žudomi krikščionys. E, Europos bendrovės taip pat turi pagalvoti apie savo veiksmus. Jos negali ir toliau uždirbti pinigus šalyje, kur na, žemės valdžia ir korupcija klesti. Baigėsi tuščių žodžių laikas. Metų metus krikščionys Nigerijoje kenčia. Žinome, žinome apie 260 mergaičių, kurios pagrobtos 14 metais, 112 iš jų dar net niekur negrįžo, tos, kurios grįžo, yra traumuotos Nusik Boko Haramo nusikaltimai vyksta, vykdomi metų metus. Krikščionių lyderiai grobiami. Praėjusią savaitę vyskupas pareikalavo nutraukti e, smurtą prieš krikščionius jo šalyse. Jis sakė, kad vienintelis skirtumas tarp vyriausybės ir Boko Haramo yra tai, kad E, kad Bokoramas turi bombų. Vyriausybė pažadėjo kovoti su Boko Haramu, bet tai yra, išlieka tik tai tuščiai žodžiai. Mes raginame ES imtis visų veiksmų, kad Nigerijos vyriausybė imtųsi spręsti Boko Haramo problemą. Dalenkė Fischeris Ur, if you would mind putting your headphone on because there is... Sudėkite savo ausines, nes jums norime užduoti klausimą pagal minosios kortelės procedūrą. Uh, thank you very much, uh, dear Vice President. Ačiū, pane vicepirmininkė. Mielas kolega, Krikščionis yra labiausiai persekiojama religinė bendruomenė pasaulyje ir e, šios problemos e, vakarų ir ypač Europos žiniasklaida nenagrinėja. Kodėl jūsų nuomonė taip yra, kodėl apie tai nekalbama, kodėl kalbama apie kitų religinių grupių persekiojimus ir kaip mes Europos parlamento nariai galėtume pakeisti šią e, visuomenės požiūrį į šį problemą, į šią problemą. Voorzitter, ik ben het helemaal met de collega eens. Pirmininkė, aš pritariu Jums. E, krikščionių žudimams Nigerijoje ir priespaudai per mažai dėmesio skirimo žiniasklaidoje, todėl tokios diskusijos yra labai svarbios ir aš noriu kolegai pasakyti, kad e, e, religinės tolerancijos ir <clears throat> tikėjimo pagarbos E, tikėjimui e, intergrupė vėl pradėjo veikti ir būtent ji turėtų daug dėmesio skirti krikščionių perskumi Nigerijai, nes ši tema yra ypatingos svarbos. Ačiū. Prašau jūsų vėl užsidėti. Ausinės arena norėtų jums užduoti klausimą. Arena képviselő asszonyoné a szó. Prašau, ponė Arena, užduokite savo klausimą ir mikrofoną įsijunkite. Aš pasižymėjau jūsų sieki paraginti įmonės e, e, savo veikloje atsižvelgti į gyventojų interesus. Problema yra ta, kad jūsų frakcija sistemingai balsuoja prieš priemonės, kurios e, yra taikomos Nigerijoje ir panašiose šalyse veikiančiams europinėms įmonėms. Ar jūsų frakcija ir e, jūs ateityje balsuosite už atinkamas e, deramo apdairumo principo laikymas nuostatas e, tose šalise. Kolegai yra tiesa, kuomet mes kalbame apie žmogaus teisės ir tikėjimo laisvę, mes turime įvardinti tas šalis, kurias jas pažeidinėja - Nigerija, Saudo Arabija ir visos kitos. Todėl e, aš ir mano frakcija dėsime visas pastangas e, tam, kad žmogaus teisų e, ir tikėjimo laisvės srityje žodžius paverstume darbais. Ir aš jums siūlau savo bendradarbiavimą. Pone Džons. Labai ačiū. Mes e, griežtai smerkime visus teroristinius išpalius, nesvarbu, kurie vyktų, ypatingai šį Nigerijoje e, moterų ir vaikų e, teisų pažeidinėjimai yra labiausiai paplitę pasaulyje, nes tai yra pažeidžiamiausios visuomenės grupės. Turime dėti visas įmanomas pasangas, kad visame pasaulyje, važ Nigerijoje, jas apsaugotume, nes prieš kelis metus daug mergaičių buvo pagrobta ir kai kurios iš jų vis dar yra dingusios be žinios. Taigi mes ES turime kartu su Afrikos sąjunga ir kitais interesuotais subjektais Afrikos kontinente bendromis pastangomis siekti šio tikslo. Tai yra paskutinė mano kalba Europos parlamente Strasbūrė. Noriu padėkoti visiems, kurie šiame parlamente atstovavo e, Velsui tuo metu, kai vyko tiesioginiai rinkimai Europos parlamentą. Noriu taip pat visiems mūsų padėjams, darbuotojams, dabartiems ir buvusiems padėkoti, su Junktinės karalystės žmonių vadai noriu taip pat padėkoti proeuropieškoms politinėms jėgoms <clears throat> Velse ir Junktinėje karalystėje, kurios nukentėjo nuo šio baisaus referendumo rezultatų. Taigi dirbkite ir e, toliau, o jūs Europos parlamento nariai tikrai buvote e, fantastiški kolegos ir linkiu jums toliau sėkmės. O mes norime jums padėkoti. Renių frakcijos vardu, ponė Haransova dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Boko Haram terorizavo ir terrorizuoja jau daugiau nei dešimtmetį Nigeriją. Daugiau nei 36 tūkstančiai žmonių buvo nužudyti, o Boko Haram kitų teroristinių grupuočių gale tik padidėjo. Šių grupuočių e, išpoliai kelia rimtą susirūpinimą, o Nigerija, e, sus, e, nu, Nigerija plinta smurtas <clears throat> etniniu, religiniu, e, kitais pagrindais ir tas smurtas yra nebaudžiamas. Tūkstančiai Nigerijos gyventojų yra priversti bėgti iš namų, jums reikia pagalbos Tačiau saugumo grėsmės privertė taip pat ir humanitarnės pagalbos organizacijas išvykti iš šalies. Nigerijos vyriausybė privalo dėti daugiau pastangų, kad vykdytų savo įsipareigojimus ginti piliečius, užtikrinti jų žmogaus teisės ir teisės viršinybės principo laikina, laikymasi. Šiomis nestabiliomis aplinkybėmis vyriausybė e, net ir pati e, kursta religinį ir etninį smurtą. E, teroristai sienų nepripažįsta, todėl ES tarptautinė bendruomenė privalo dėti visas įmanomas pastangas, kad e, paremtų kovą su terorizmu tiek Nigerijoje, tiek visame regione. Ačiū. Következő hozzászóló Bilde képviselőasszony az identitás és demokrácia csoportból. Bilde ID frakcijos vardu. Merci, madame la présidente. Ačiū pirmininkė islamo infiltracija vakarų Afrikoje, panašu Nigerijoje Mm, pasireiškia baisiausių būdų išpoliai, grobimai, įkaitų ir kalėdų išpolis. Kas gali ginčyti, kad krikščionių religija ir toliau išlieka labiausiai persiekima tiek Afrikoje, tiek visur pasaulyje. Tarptautinė bendruomenė toliau nieko nedaro. Sahelija, Franc vien Prancūzija kovoja su terorizmu, 8 e, milijonai kvadratinių kilometrų užima teritoriją, tai praktiškai kaip Europos. Ir uh, ką galima pasakyti tiem, kurie dėl belzamų išstumiami, dėl to, kokios yra priemonės pritaikytos, kad nu, negali ten veikti. Ir tai yra pavyzdžiai, kokie yra išpoliai, kaip šios organizacijos e, infiltruojasi, nežiūrint viso apdairumo ir islamistai e, kerta galvas ir tas karas bus laimėtas tik tai suverenių valstybių dėka következő hozzászóló bilan képviselőtársunk az ecr tól. Bilan, atsar frakcijos vardu. Pani Pšeničonca, Nigerija. Ačiū pirmininkė. Nigerija yra viena iš labiausiai e, tankiai apgyvendintų Afrikos valstybių e, ir tai potencialiai turtinga valstybė, kuri turi milžiniškus gamtinius išteklius, pavyzdžiui, daug naftos, tačiau konfliktai, korupcija krečia šią valstybę ir dėl to neįmanoma panaudoti tinkamai tų uh, gamtinių išteklių. 88 uh, tūkstančiai žmonių gyvena visiškame skurde ir pagal tarptautinį terorizmo indeksą Nigerija yra trečia po Irako ir Afganistano. Uh, krikščioniai yra labiausiai persekiami toje valstybėje. 20 tūkstančių žmonių jau neteko gyvybių dėl savo tikėjimo, o kiek pabėgėlių, kokie skaičiai. Mes kreipiamės į prezidentą, kad jis tinkamai apgintų savo piliečius. Would you mind putting the earphone on your ears? Kei ką? Paprašyčiau jūsų užsidėti ausines, kadangi pakelta melina kortelė. Ar sutiktumėt atsakyti mano Zancė klausimą? Prašom. Dziękuję bardzo. Z ogromną. Ačiū pirmininkė. Su didžiuliu dėmesiu klausausi šių diskusijų. Manau, kad diskusijos yra būtinos ir labai svarbios. Uh, Europos Sąjunga turi eh, labai aiškiai pasisakyti, kokia yra jos pozicija, kai matome tokias dramas Afrikoje, ypač Nigerijoje. Krikščionių persekiojimas buvo paminėtas, todėl noriu jūsų paklausti. Ar eh, išvelgtumėt kokių galimybių uh, čia parlamente vėl pradėti diskusijas bendrai dėl krikščionių padėties visame pasaulyje. Ačiū, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad melinoji kortelė yra skirta užduoti klausimą. Jeigu jūs norite išsakyti tik tai savo nuomonę, reikia tą daryti pagal procedūrą, prašau žodžio. Panas Bėlam, 30 sekundžių. Ačiū už jūsų klausimą. Aš sutinkau su tuo, ką kolega tik pasakė, krikščionis yra labiausiai persekiojama religinė grupė pasaulyje. Šiandien mes kalbame apie Nigeriją, bet spalį mes kalbėjome apie Egiptą. Tai kita valstybė, kur krikščionis yra persekiojami ir dabar. Ir kaip ir praeitą kadenciją mes taip pat dabar turime surenkti bendrasias diskusijas plenarinėme posėdėje dėl krikščionių patyties pasaulyje. Taip pat. Ačiū. Dabar ponas Belamy iš EPP. Rožio 25 kalėdų dieną 11 krikščionių buvo nukirstos galvos, sausio 8, 8 seminaristai buvo pagrobti e, Nigerija. Nigerijoje 18-23 metų jaunuoliai 13 žmonių žuvo e, išpolyje prie krikščionių kaimą. E, tai yra skaičiai, kurie prisideda prie tų bent 35 tūkstančių žmonių, kurie yra žuvę Nigerijoje dėl terorizmo. Uh, Ir priežasis yra kelios. Visų pirma, tai yra tame, toje valstybėje klesantis konfliktai, kurių neįmanoma panaikinti, nes niekas nenori padaryti to, nenori pamatyti niekas, kad už tų etninių karų, um, kas vyksta, kad tai yra islamistų uh, augantis kovos laukas visame pasaulyje. Antras dalykas tai yra mm, Nigerijos vyriausybės pasivumas, netgi um, tylus susitaikymas, para, tyli parama toms jėgoms, kuri, e, kurios tą vykdo o, toje valstybėje. Vyriausybė privalo užtikrinti mažumų teises ir taiką. Ir trečia priežastis tai yra mūsų pačių kolegos trapumas. Toje valstybėje, kaip ir kitur Afrikoje, e, JAV traukiasi. Uh, pati Europa e, taip pat, jos nebelieka ten ir kitos jėgos užima mūsų vietą, aišku, Kinija, bet taip pat Turkija, Kataras, visos tos valstybės, kurios turi, aišku, ekonominių interesų, bet be jokių abejonių ir ideologinių interesų veikti tokiame regione ir jį dar uh, uh, paversti trapesniu. Europa privalo garantuoti mažumų teisų gynimą ir ypač krikščionių mažumų teisų gynimą, nes jiems būtina mūsų apsauga ir būtina užtikrinti pusiausvyrą tame regione. Mes turime pareikalauti, kad Nigerijos vyriausybė prisimti savo atsakomybę ir darytų tai, kas būtina toje valstybėje, bet Europa taip pat tą turi daryti. Ačiū. Toliau panaščiu daru socialistų frakcijos vardu. Labai ačiū. Šis rytis yra pavojinga. Tūkstančiai žmonių kenčia, bet rasti sprendimų nėra lengva. E, esu matęs, kaip dirbama E, krizių ligoninėse. Kiekvienas žūstantis žmogus yra tragedija, kiekvienas mirštantis žmogus yra tragedija. Aš balsuosiu už šią rezoliuciją, net abiem rankom. Galbūt tai neskamba labai gražiai, bet e, reikia labai konkrečios geostrateginės politikos, kuris leistų išvengti dviveidiškumo. Sakome, kad giname Nigerijos žmonės, bet ir toliau siunčiame ginklus. Kalbame apie humanitarinę pagalbą bet e, supraskime, kad tam reikia pakankamai savanorių. Jeigu reikės, e, aš pats būsiu vienas iš jų. Padaryti Nigerijoje dar lieka labai daug. Ačiū, ponas Sar... ponė Sardonė toliau. Idėja frakcijos vardu. Kasdien pasaulyje žūsta 12 krikščionių. Bažnyčioje, pakeliu į darbą, keliuose, pakeliu į mokyklą, į darželį, E, jie žūsta išėję, išėję į piligrimų žygius, vaikai, moterys kankinami. Nigerijoje kasdien yra žudomi krikščionys. Per pasarosius dešimt metų 12 tūkstančių krikščionių žuvo. Tūkstančiai moky... E, bažnyčių sugriauta. Dešimtis tūkstančių žmonių neteko namų. Islamiškosios valstybės teroristai mm Per pačias kalėdas 11 krikščionių nužudė. Dažnai krikščionys negali naudotis įprastinėmis teisėmis. Tačiau ES neduoda jokio iškaus signalo, nežada apsaugoti, kaip palačiai kadaise sakė, Duriana palačiai, atsibuskite vakarai. Afrikoje persimi krikščionys nusipelno paramos. Toliau EKR frakcija Fidanza. Ačiū, ponė pirmininkė. 11 krikščionių e, buvo nužudyti kalėdų dieną. Jiems buvo nukirstos galvos. E, daug žuvusių ir gatvėse. Tai buvo baisios kalėdos. Visą tai padarė Boko Haram. Islamiškosios valstybės ginkluotasis padalinys. Ir taip vyksta dėl to, nepaisant to, kad prezidentas daug ką žada. Krikščionių žudome visur - mokyklose, gatvėse. 2018 metais bent jau 1200 žmonių žuvo, tūkstančiai neteko namų dėl islamiškojo spurto. Krikščionys žudomi dėl tikėjimo. Tačiau rezoliucijos tekste žodžio krikščionys net nerastume. Ir vakar, kai balsavome dėl žmogaus teisių, E, pakeitimai dėl persekiojimų krikščionių buvo parlamento atmesti. Jeigu norime būti vertinami kaip rimta institucija, turime pripažinti, kas yra aukos, kas yra nusikaltėliai ir turime pripažinti, kad bendradarbiavimo politika su Nigerija turi vadovautis realia kova su islamiškoju terorizmu. Toliau panas Sokol, EPP vardu. Hvala, gospodžio. Ačiū, ponia vicepirmininkė krikščionis yra labiausiai persekiojama religinė bendruomenė pasaulyje. Tai ne mano asmeninė nuomonė, tai yra faktas. Tik keletas skaičių. 2018 metais daugiau negu 4 tūkstančiai krikščionių pasaulyje buvo nužudyti. Ne tik tiek negu 245 milijonai krikščionių pasaulyje susidūrė su persekiojimu religijos pagrindu. Vienas iš devinių krikščionių pasaulyje. Pagalvokime apie tos skaičius, ką jie mums sako. Vakaruose, ypač žiniasklaidoje, formuojamas visai kitoks įvaizdis. Nigerijoje padėtis e, eskalavosi. Vien pastaraisiais metais 315 krikščionių buvo nužudyta, 6 tūkstančiai žuvo per pastaruosius penkerius metus nuo 2015 metų. Keli tūkstančiai krikščionių Nigerijoje nužudyti tik dėl to, kad jie yra krikščionis. Atvirai kalbant, reikia pripažinti, kad tai nėra konfliktas tarp rytų ir vakarų. Tai yra krikščionių persekojimas net, sakyčiau, e, einantis ant genocido ribos. Tie žmonės netenka savo turto, moteris yra žaginamos, žm... krikščionys Nigerijoje yra persekiojami nuolat, sistemingai. Krikščionys Nigerijoje sudaro 30 procentų e, piliečių, 80, tūkstančių, 80 milijonų e, krikščionių ten gyveno. Todėl reikėtų labai aiškiai Europoje apibriežti, kokia yra mūsų pozicija stengiantis apsaugoti krikščionius nuo persekiojimų Nigerijoje ir kitose valstybėse narėse, mes turime labai aiškiai duoti signalą be jokio dviveidiškumo. Tai yra labai rimta problema. ES privalo su ja kovoti. Dėkoju. Toliau ponas Tovaljerai, idėjų frakcijos vardas. Pone Tovaljerai, atsiprašau. Nigerijoje yra krikščionių bendruomenė, bet ji kenčia nuo genocido. Per pastarąjį mėnesį daugiau negu tūkstantis krikščionių buvo nužudyta. Ir kariuomenė e, nieko nedaro, žino, kas kalti, bet e, tie kaltieji nėra sulaikomi. Per kalėdas e, siaubingos žudynės buvo suorganizuotos, 11 krikščionių žuvo, internete šio išpolio vaizdo įrašą buvo galima rasti. E, šarijato e, valstijose atskirose dar daugybė žmonių žuvo. Nigerijoje e, siautėja naujas džihadistinis judėjimas. Tūkstančiai žmonių e, netenka išvaromi iš namų, jie bando pasiekti Europą. Milijonas trys šimtai tūkstančių išvažiavo iš Nigerijos, išbėgo iš Nigerijos praėjusiais metais. Europa E, pagrįsta judėjiškomis krikščioniškomis tradicijomis, jos konstitucija tokiais pamatais pagrįsta, bet Europa nieko nedaro. Mes turime ginti Nigerijos krikščionis, tuo pačiu apgindami ir jaunus europiečius bei mūsų ateitį. Ačiū toliau kolegė Raisen iš EKR. Voorzitter, duizenden doden, miljoenen ontheemden, ontvoeringen, verwoeste huizen tūkstančiai nužudytų, pagrobtų, sugriautų namų. E, tok, e, tokie yra liūdni rezultatai e, dešimtmečius trunkančio smurto ir ypač sustiprėjus Islamo valstybė ir Boko Haram padidėjo įtampa tarp islamiškosios šiaurės ir krikščioniškų šalies pietų e, pastarojų metu tokie susidūrimai ir smurtas dar labiau suintensyvėjo. Ir šiuo metu mes galime kalbėti apie labai aišku šio konflikto religinį komponentą, e, dėl kurio vis daugiau žmonių, žmonės praranda savo mm, e, turtą, namus ir e, orumą. E, Nigerijos vyriausybė nesima jokių veiksmų, kad šios e, procesus suvaldytų, todėl reikia ir savęs paklausti, kokiu konkrečiu veiksmu ES gali imtis, kovokdama su smurtu Nigerijoje. Bengvėjama dabar Europos Liaudės partijos frakcijos vardu kalbės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Šiandien vykstanti diskusija e, yra surinkta po reaguojant į dramatiškus e, įvykius Nigerijoje kalėdinių laikotarpių, kuomet e, buvo žudomi krikščionys. Šiandien kalbame apie tai su kokiais baisumais e, susiduria krikščionys Nigerijoje ir ta situacija nesikeičia jau pakankamai ilgą laiką. Nigerijos valdžia nieko nedaro. Nuo 2015 metų daugiau nei 6 tūkstančiai krikščionių mirė, žuvo nuo džihadistų rankų. Nigerijoje vyksta ir e, kitos e, dramos Boko Haram e, žudo, žinoma, ir e, musulmonus bei kitus Nigerijos gyventojus, tačiau labiausiai Nigerija kenčia nuo šio persekiojimo krikščionis. Mūsų rezoliucijoje ir siekiame daugiausiai kalbėti apie krikščionis, pabrėžti jų sudėtingą situaciją. Taip pat mes minime E, anksčiau kalbėjome apie išpolius Burkina Faso, dabar svarstame situaciją Nigerijoje. Pirmiausia, noriu pareikšti užuojautą žuvusiųjų aukų artimiesiams. Turime aiškiai suvokti, kad e, čia yra persekiojami krikščionys ir visame pasaulyje yra persekiojami. ES negali sėdėti sudėjus rankų, mes turime aiškiai ginti savo krikščioniškas vertybės, ant kurių yra sukurta ES. 2020-ieji Taip pat bus pažymėti šimtais tūkstančių krikščionių minčių. Mes turime ginti krikščionis visame pasaulyje. Pane Prokačinė. Yra klausimas pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite, ponė, į pono Tomačio klausimą? Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegė paminėjo kai kurios uh, sukrečiančius skaičius. Reikia kalbėti šią temą, nes krikščionys visame pasaulyje yra persekiojami ir tikrai pasibaisėjimą kelia tokie išpuč, išpoliai Kalėdų dieną. Tai visi reikalauja ryštingų veiksmų, tačiau ką reiškia tie ryštingi veiksmai iš ES pusės, kad būtų apsaugoti krikščionys visame pasaulyje. Prašau atsakyti užduotą klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai kurie kolegos e, apie tai jau užsiminė. Mes turime pažvelgti tikrovį į akis ir turime paraginti imtis ES institucijų atitinkamų priemonių, kad būtų apsaugoti krikščionis. Pone Prokačinį, jums dabar žodis. Ačiū ponė pirmininkė, mes balsuosime už šią rezoliuciją, kad pasmerktume krikščionių persekiojimą Nigerijoje. Būtent apie tai mes ir kalbame, tačiau taip pat negalime nepastebėti, kaip šiame rezoliucijos projekte beveik bandoma išbraukti žodį krikščionys ar krikščionys ypač e, atsižvelgiant į tai, kad e, krikščionys žudomi netgi kalėdinių laikotarpių, taip pasiunčiant tam tikrus kalėdinius sveikinimus. Šiuo metu jau 260 tūkstančių išpolių buvo užfiksuota 2019 metais, tačiau e, jungtinėse tautose į tai neatsižvelgiama. E, Nigerija šiame sąraše, kuriame labiausiai persiekiami krikščionis, negauna savo tinkamos vietos. Ponas Hetman. Nuo 2015 metų 6000 krikščionių žuvo Nigerijoje. Dėl šių rimtų grėsmių. Labai svarbu pabrėžti, kad prezidentas e, Buhari smerkia e, tos išpolius ir nori užtikrinti Nigerijos e, visuomenės vienybę. Ir mes turim toliau raginti Nigerijos valdžią kovoti su terorizmu ir daryti tą vadovaujantis e, teisės ir e, žmogaus orumo principų. Negalima e, riboti piliečių, taip pat vaikų teisų, kitaip pažydinėti žmogaus teisų, apie ką kalba Human, Human Rights Watch atstovai. Tokie veiksmai nieko bendro neturi ne tik su žmogaus teisų deklaracija, tačiau taip pat ir su Nigerijos konstitucija. Vien kariniais veiksmais uh, E, teroristinės grėsmės įveikti nepavyks. Tam, kad būtų galima šią problemą išspręsti iš esmės, reikia skatinti tarp religinį dialogą, e, užtikrinti tikėjimo laisvę. Nigerija taip pat susiduria ir su humanitarinė e, krize, beveik pusė gyventojų gyvena ant skurdo ribos ir ES čia taip pat negali uh, užmerkti akių, būtina ir toliau teikti humanitarinę pagalbą, tačiau kartu e, privalome raginti Nigerijos valdžią užtikrinti savo piliečių saugumą. Todėl nerima kelia humanitarinių pagalbų organizacijų išsiuntimas iš Nigerijos. Tokiu būdu tūkstančiai e, žmonių negauna paramos, kurios jiems e, verkiant reikia. Baigime pasakymus pagal procedūrą tiksliau, e, frakcijos to pasakymus septyni, kolegos susiregistravo kalbėti pagal procedūrą, prašau žodžio. Pirmasis e, kalbės ponas Heisel. Nigerija yra didžiulė Afrikos šalis, turinti didžiulį neišnaudotą potencialą, labai daug gamtinių išteklių, humanitarinių išteklių, žmogiškų išteklių, galėtų tapti ši šalis viso, visos Afrikos kontinento lyderė. Čia iš tikrųjų Nigerija patiria kiekvieną dieną pavojingus teroristinius e, išpolius, krikščionis yra dažniausiai jų taikiniai, čia ne vien krikščionis ir e, musulmonai yra puolami. Taigi mes turime kalbėti apie socialinį ir ekonominį konfliktą tarkime, tarp ūkininkų ir e, galvijų augintojų. Tai turime toliau Nigerijai teikti humanitarinę pagalbą, e, vystyti dialogą su šalies vyriausybė, raginami užtikrinti žmogaus teisų laikymą ir e, pagarbą tikėjimo laisvį. Pone Dali dabar kalbės, prašau. Aš pirmininkė, smurtas nėra naujas reiškinys e, daugelį, daugelį Nigerijos e, regionų. Airija daug kas e, vadina pabėgėlius iš Nigerijos ekonominiais migrantais, tačiau iš tiesų turėtų nuvykti į Nigeriją ir pažiūrėti, kas ten iš tikrųjų vyksta. Dešimtmečius trunkantis konfliktai su tokiamis grupėmis kaip Boko Haram privertė 10 tūkstančių žmonių palikti savo e, namus, e, milijonai tapo pabėgėlis ir kaip galima taikstyti su to, kad e, pusė šalies gyventojų gyvena skurdo ribos šalyje, kuri yra trečia pagal dydį pasaulyje, kalbant apie išgautą naftą. Britų įmonės taip pat sudarinėja įvairius sandėrius su nacionalinė Nigerijos naftos kompaniją, kad galėtų išvengti e, mokesčius, e, e, tokiu būdu engdamos ir vietos gyventojus. Ši šalis paskendo barbariškam chaose ir reikia išsa, apsaugoti šios šalies gyventojus nuo dabartinio valdžios režimo. E, Keli. Ačiū pirmininkė, tai kas vyksta Nigerijoje yra baisu ir būtina apie tai kalbėti e, šiame posėdėje ir teroristinė grupė Boko Haram yra, aišku, pagrindinė priežastis tų problemų, kurias stebime dabar Nigerijoje. Aš sutinku su kolega Ransova, kuri sakė, kad būtina padaryti viską, kas yra įmanoma dėl to šimto mergaičių, kurios yra laikomos Boko Haram pagroptos ir mm, ta valstybė turi daug gamtos išteklių, tačiau tuo pat metu tai yra viena iš neturtingiausių Afrikos valstybių. Uh, o daug ką būtų galima padaryti padedant jiems, kaip dėlis sakė, ir dėl pabėgėlių, taip pat ir dėl um, klimato kaitos, dėl krikščionių apsaugos valstybėje ir būtina apie tai kalbėti ateityje. Herzberger, kaip iš. Ačiū. Herzberger. Zöldek képviselőcsoportjából. Képviselő asszony, öné a szó. <laughs> C'est pas grave. Alors, la situation au niveau Padėtis Nigerijoje, didžiausioje Afrikos valstybėje. Atsiprašau. Tiesa, yes, okay. gal galėtumėte atsistoti pasisakydama? Okay, La situa Taip, žinoma, atsiprašau. E, situacija Nigerijoje, didžiausia Afrikos valstybėje, neramina mus visus. Matome, kad situacija blogėja tiek saugumo prasme ir bendrai smurtas auga, kas sukelia masinį gyventojų judėjimą, išsikelimą iš namų ir reikalauja masinės humanitarnės pagalbos. 2014 metais Bako Haram pagrobė mergaitės ir moteris, jos patyrė seksualinę prievartą, tą prievartą prieš moteris vis auga ypač tose regionuose, kurie yra prie sienos, pavyzdžiui, Kamerūno ir mažum, e, religinių mažumų atstovai yra grobiami, yra labai aiškus pagrindo išpaliai. Skaičiuojama, kad apie pusantro milijono žmonių yra paveikti tos situacijos, kuomet humanitarnės nevyriausybinės pagalbos net negali patekti į regioną ir sudėtinga ten patekti. 55 procentai vaikų kenčia nuo um, bado, nuo nepakankamos mytybos. Taigi būtina um, dirbti su e, Nigerijos vyriausybė, mūsų valstybės privalo reikalauti, kad humanitarinė pagalba galėtų pasiekti žmonės ir būtina apsaugoti religinės mažumas. Tai, kas įvyko per Kalėdas, ne negali pasikartoti. ES privalo dirbti su Nigerijos vyriausybė ir stengtis užtikrinti, kad būtų laikomas humanitarinių principų, būtina gilinti dialogą su valdžia kad būtų galima padėti e, civiliams gyventojams ir kad nebūtų e, seksualinis smurtas e, toliau plečiamas, ką mes stebime jau dešimtmetį.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 visi sutarėme, kad šią valstybę krečia įvairiausios problemos ir, kaip kolegos sakė, yra milžiniškas smurtas, kurį patiria krikščionis ir per mažai dėmesio tam yra skiriama. Labai gaila, aš manau, ateityje tikrai turime tam skirti e, plenarnės diskusijas. Deja, vyriausybės požiūris e, yra labai abejingas, dažnai ne, kai, kai vyksta tokie išpaliai, kartais net ir valdžios jėgos prie prisideda prie to ir turime daryti daug didesnį spaudimą e, to šalies vyriausybei, kad kova su islamo teroristais e, nebūtų nukreipta prieš eilinius piliečius. Aš manau, čia turime suvaidinti labai svarbu vaidmenį, mes turime padėti Nigerijos valdžiai realiai kovoti su terorizmu ir turime taip pat užtikrinti, kad būtų suteikta humanitarnė pagalba. Témában. Ir pabaigai Volas iš Gūvi. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, smerkiu krikščionių persikėjimą, musulmonų persikėjimą, kurdų persikėjimą, tai bevyktų dabartinė situacija Nigerijoje, turėtų parodyti, ko imperialistai Europai turi pasimokyti. Tai yra Britų kolonializmo padariniai, kišimosi padariniai. Ir Mm, e, pirmieji rinkimai buvo suklastoti ir šiaurės e, islamo e, jėgos mm, atei, dabar ten įsigalioja ir mes buvome Malulos ka, krikščioniškame kaime Sirijoje prieš dviejus metus. Ten džihadistai tiesiogiai puolė krikščionis. Džihadistai buvo apginkluoti vakarų ginklais, patekusiais į tą šalį per Turkiją. Taigi baisus yra nenuoseklumas politikos, kaip musul, su musulmonais yra elgiamas Indijoje, kokia situacija Izraelyje ir taip toliau. Pavadinkime daiktus savai savais vardais. Ačiū. Baigiame e, procedūrą e, spontaniškai pasisakymą ir aš dar prašysiu Europos komisijos atsakyti. Gerbiami kolegos, gerbiama pirmininkė, nuo praėjusių metų e, žmogaus teisų ir humanitarnė padėtis Nigerijoje ženkliai pablogėjo. Pastaraisiais metais teroristiniai konfliktai ir išpoliai nusinešė tūkstančius gyvybių. Norėčiau išreikšti užuojautą žuvusiųjų aukoms ir artimiesiems ir išsakyti solidarumą su Nigerijos žmonėmis ir ypač tomis bendruomenės dalimis, kurios labiausiai nukentėjo e, dėl neginkluotų, ne, nevalstybinių ginkluotų grupuočių smurto, ypač valstybės rytuose. Boko Haram E, išpoliuose. Daugiau negu 30 tūkstančių žmonių vien tik Nigerijoje žuvo nuo 2009 metų. Papildomas iššūkis yra didėjanti humanitarinė krizė. Daugiau negu 2 milijonai žmonių pagal mūsų skaičiavimus yra išvaryti iš namų. Daugiau negu 7 milijonams reikia humanitarnės pagalbos. Daugiau negu 1 milijonui e, humanitarnė pagalba negali būti suteikta, nes jie tiesiog yra sunkiai pasiekiami. ES padėtį stebi labai atidžiai Mes e, e, sukūrėme ir e, propaguojame metodus pagrystus žmogaus teisų gynybą ir galvojame apie humanitarnę pagalbą, jos stiprinimą ir socialinių ir ekonominių pokyčių valstybės skatinimą. ES ir toliau remia Nigeriją sureaguodama jos saugumo, humanitarinę ir ekonominę krizę, ypač aplink Čiado ežerą, bet taip pat ir e, šiaurės, e, vakar, vakaruos, šiaurės rytuose. Labai svarbu, kad mes spręsime problemų, problemas sukeliančias priežastis. ES yra viena iš pagrindinių humanitarnės pagalbos teikėjų Nigerijoje. Ji teikia tiesioginę paramą pažeidžiamiausių uh, E, valstybės viduje iš namų išvarytų žmonių grupėms ir ištisoms krikščionių bendruomenėms. Daugiau negu 245 milijonus nuo 2015 metų ES suteikė pagalbai e, Nigerijos žmonėms. 2019 metais daugiau negu 28 milijonai humanitarnės pagalbos suteikta. Taip pat ES siekia sukurti ilgalaikę, e, ilgalaikę atsparumą e, E, kuris e, toje valstybėje, kad būtų galima e, atremti naujai atsiranšius iššūkius ir sustiprinti, išspręsti priežastis, dėl kurių tie judėjimai kyla. Europos Sąjungos parama siekia daugiau negu milijardą eurų nuo 2014 iki 2019 metų tai valstybei. Greta tų pastangų ES yra pasiryžusi kovoti su radikalizmu ir e, smurtiniu e, kraštutinumu, ekstremizmu. Mes remiame civilinės apsaugos mechanizmus ir e, tradicijas, demobilizacija, deasociavimo pastangos yra dedamos, e, nukarinamos grupuotės ir stengiamės taip pat pagerinti baudžiamojo teisingumo sistemą. Kaip tik kitą savaitę aš važiuosiu į Nigeriją, įskaitant ir e, šiaurės rytų dalį ir e, pademonstruosiu, kad ES aukščiausių politinių lygmenių yra pasiryžusi valstybei padėti. Iš tiesų mes jaučiame labai didelį susirūpinimą dėl to, e, kad į šiaurės rytų dalį vis sunkiau suteikti humanitarnę pagalbą ir tarptautinė humanitarnė teisė yra pažeidžiama. E, padėti valstybei suteikti humanitarnę pagalbą man yra pagrindinis prioritetas. ES ir Nigerijos uh, žmogaus teisų dialogas įvyks vasario 15 dieną. Jis rodo mūsų ryštą ginti žmogaus teisinės Nigerijoje per ilgalaikį dialogą ir ilgalaiką įgyvenamas programas. Ačiū. Ačiū. Septynis pasiūlymus rezoliucijai gavome. Dabar diskusiją baigiame. Balsavimas šiandien 12 valandą. 12 val. ir tęsime posėdį. Thank you very much, colleagues. Sorry for the little delay. Mėly kolegos, atsiprašau, kad vėluojame. Bet visuomet turime palaukti, kol baigsis pirmininkų suiga. O dabar jau galime pradėti balsuoti. Jeigu jūs jau pasiruošę, galime pradėti balsuoti dėl Burundžio. Darbo tvarkos komentaras. Taip, ačiū ponė pirmininkė. 196 darbo tvarkos taisyklė. Pirmadienį pirmininkas įsakė, kad salės prižiūrėtojai nuimtų nuo mano frakcijos narių stalų vėliavėlės. Matydamas tokį sprendimą, manau, kad yra pažeidžiamos taisyklės parlamento pirmininkas nusprendė uždrausti e, plakatus, vėliavas, e, kad nedemonstruotume nepastenkinimų, kad liktų tvarka. Man atrodo, kad tai yra netoleruotina. Tokie simboliai kaip nacionalinės vėliavos nėra protesto ženklas. Todėl aš norėčiau, e, kad būtų paaiškinta, kodėl tai buvo nuspręsta ir mano frakcija ir toliau plenarnių posėdžių salėje pasidės vėliavas ant stalų. We will, uh, it is referring to Article 10 of uh, the. Uh... Norėčiau paminėti uh, darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnį, pradėsiu vokiškai kalbėti, nes aš turiu vokišką. Da. Pirmininkas atitinkamai interpretavo. Šį klausimą su vėliavėlėmis aptarsime per kitą posėdį, tačiau e, dabar, kol e, dar pirmininko potvarkis galioja, prašau jo ir laikytis. E tai nėra simboliai. Ne dėl simbolių plenariniai posėdžiai trikdomi taisyklės, e, kurios yra išsakytos pirmininko, tik tai negali būti taikomos neribotai. Pane Cani, e, diskusijos čia nevyksta dabar apie e, pirmininko potvarkį. Jeigu norite jį apskūsti, galite tai padaryti numatytą tvarką, tačiau dabar prašau jos laikytis. Dar vienas pasisakymas dėl darbo tvarkos. Uh, uh, Dar vienas pasisakymas dėl darbo tvarkos, bet uh, posėdį galėsime tęsti tik tada, jeigu visi laikysis pirmininko įsakymo, kitaip diskusijos negalėsime tęsti. Not, you... Kolegos, bet jūs jam negalėsite leisti pasisakyti. Jūs patys trukdote, nes nesilaikote pirmininko nurodymų. Kai jūs paklusite, mes e, be problemų tęsime darbą. Deja, šūksniai iš salės vertėjams nėra girdimi. There's a new, there's a, there's another point of order. Dar vienas pasisakymas dėl darbo tvarkos. Ponas Stugalev. Pone Stugalev, atsiprašau. Sorry. Uh, do... Labai atsiprašau, kolegos. Jeigu jūs perskaitytumėte parlamento darbo tvarkos taisyklės, pamatytumėt, kad mes net vandens stiklinės ant stalo neturime teisės turėti bet mes ją galime pasidėti po stalu. Taigi pasidėkit vėliavėlės, vėliavėlės po stalu ir e, tada galėsime toliau dirbti. Mano vėliava nėra vandens stiklinė. Mr. Corbett? Ponas Howardas. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė. Pagal mano sprendimą negalime dar balsuoti, sako pirmininkė. Darbo tvarkos taisyklėse pasakyta, kad nariai neturi rodyti plakatų. Viskas priklauso nuo to, kas yra plakatas. Ar vėliava yra plakatas. Ką tik pažiūrėjau apibrėžimą. Wikipedijoje. Ir ten pasakyta plakatas, bana angliškas žodis, gali būti vėliava arba kitas audinys, ant kurių yra simbolis, logo, šūkis ar kokia kita informacija. Todėl pirmininkas visai teisėtai reikalauja, kad vėliavos būtų nuimtos. Aš nesakau, kad tai yra išmintingas sprendimas, bet tokia yra taisyklė. Pirmininkė prašo tylos. Aš laiko turiu. Aš laiko turiu daug. What... Mes nesiginčysime dėl to, kas yra, vėlia, e, kas yra plakatas, kas yra ne, kas yra bena, kas nėra bena. Esmė yra ta, kad parlamento pirmininkas priėmė sprendimą. Ir sprendimo reikia laikytis tol, kol jis neatšauktas. Viskas labai aišku ir paprasta. So, I, yes, keep calm, keep calm. Ramybės, ramybės. Nes ketvirtadienis, aišku, visi nori važiuoti namo, aš visus puikiai suprantu. Dabar aš pradėsiu balsavimą. Pradėsime nuo Burundžio laimėsime dėl 18 dalies. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau. Nigerija. Po 18 dalies pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Po 21 dalies antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. F konstatuojamoji dalis. E, dvi dalis. Pirminis tekstas, pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai, prašom. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta į konstatuojamojo dalis vardinis balsavimas prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Adopted. The resolution as a whole. Balsuojame už visą rezoliuciją, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau Venezuela. Ponas Lopez Hill norėtų pasisakyti. gravísimos hechos. Or... Tikiuosi, kad tai bus dėl darbo tvarkos arba pakeitėme žodžių. Dėl darbo tvarkos. Gravi... Aš norėčiau priminti labai rimtus įvykius, kurie prieš 24 valandas įvyko Karakase. E, sukarintos grupuotės artimos valdžiai akmenimis ir lasdomis užsipuolė pirminink, e, prezidento skortą. Nepradedame diskusijų, gerbiamas nariai. Norėčiau pateikti pakeitimą. Žodžiu. Noriu paprašyti konkrečiai kad šioje rezoliucijoje būtų teisėtai Nacionalinė asamblėje išrinktų asmenų gyvybės saugomos. Ką jūs norėtumėte rašyti konkrečiai? Kokią formuluotę pateiksite? Aš labai atsiprašau, bet toks pasisakymas negali būti pakeitimas žodžiu. Tęsėme darbą. Septintoji dalis. E, originalus tekstas dvi dalis. Pirma dalis kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Aštunta dalis, pirminis teksto variantas, dvi dalis. Pirma dalis, varinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Visa rezoliucija vardiniu e, būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. E, klausimai dėl Lenkijos ir Vengrijos. Antra dalis e, - varnis balsavimas. Originalusis tekstas. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečia dalis - antras pakeitimas - vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. Originalusis tekstas atkrenta. Po, to, po penktos dalies trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Pirmas pakeitimas po 12 preambulės dalies. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta visą rezoliuciją vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta. Thank you. thank you. Thank you. Ačiū. Toliau. Biologinės įvairovės tema. E, aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Nebuvo aišku todėl norėčiau, kad balsuotume elektroniškai. E, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Ačiū. Jeigu ne visi kelia rankas, labai sunku pamatyti. Ketvirta dalis, pirminis teksto variantas, dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, už, prieš, Kas prieš? Susilaikė. Už buvo dauguma, man atrodo. Galime patikrinti. Tikriname dėl pirmosios dalies. Tikriname. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis, dėl jos jau balsavome. 16 pakeitimas kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. 17. Kas už? Kas prieš, susilaikė, norėčiau patikrinti. Prašom, balsuokime. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 pakeitimas vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 21 pakeitimas vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 22 pakeitimas vardinis balsavimas. Prašau. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 23 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 11 pakeitimas. Po 22 dalis kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 12 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 24 pakeitimas vardiniu būdu. Balsuokime. Baigiame priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 19. Vardiniu būdu. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 35 dalis, originalus tekstas, 3 dalis, 1 dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už prieš susilaikė priimta. Trečia dalis už. Viskas buvo visiškai aišku. Trečias už prieš susilaikė. Buvo visiškai aišku, iš tiesų, iš čia labai gerai matosi. Taip, iš tiesų matosi, kas už trečią dalį. Prašom kelti ranką, kas už. Kas prieš susilaikė. Čia niekas nekelia rankų. Tada tenka patikrinti balsavimą dėl trečiosios dalies. Dėl antrosios dalies tada tikriname antrąją dalį. Labai atsiprašau. Dabar balsuosime dėl antrosios dalies ir paskui balsuosime dėl trečiosios dalies. Tuoj sekretariatas viską sutvarkys. Balsuojame dėl antrosios dalies. Dėl antrosios 35 paragrafo dalies. Baigiame balsuoti. Priimta. Kita kart prašyčiau kelti rankas, tada aš galėsiu dar geriau matyti. Trečia dalis. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 40 dalis. Originalus tekstas dvi dalis, pirma dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš. Susilaikė. Priimta Sakyčiau, atmesta, bet norėčiau patikrinti. Tikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Po 43 dalies kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48 dalis ir vienos seksas dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 56 dalis, originalusis tekstas, dvi dalis. Jeigu ši parlamento dalis nekels rankų, tai mes nieko negalėsim pasakyti. Galim patikrinti, jeigu jūs norite. Mes viską gerai matome. Dabar tikriname elektroniškai. Balsuokime. Dėl ketvirtojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 56 dalis, originalus tekstas dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas dvi dalis vardiniu būdu. Pirma dalis Baigiame balsuoti. Atmesta antra dalis. Valsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Priimta. 13 pakeitimas dvi dalis. Pirma dalis vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis varnių būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atm... priimta. Dvidešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia patikrinti elektroniškai. Pradedame balsuoti. It's on amendment 20. 20 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Penkioliktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ačiū. Dabar balsuosime dėl Jaro pranešimo ir pradėsime nuo straipos, kuri yra po ketvirtosios, dvyliktasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 12 pastraipa, originali versija, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Pritarta. 19 pastraipa, pirmas pakeitimas, pradame vardinį balsavimą. Balsuoti baigiame. Pritarta atkrinta originali teksto versija, po 19 pastraipos antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečias pakeitimas dvi dalys, vardinių būdų balsuojame dėl pirmosios, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vardinis balsavimas dėl antrosios. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 20 pastraipa originali versija dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta pritarta 21 pastraipa originali versija, 3 dalis, kas už pirmąją prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta ir kas už trečiąją, kas prieš susilaiko pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta pritarta, 25 pastraipo originalversija dvidališkas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, tiksliau vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 31 pastraipa dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. 41 pastraipa originali versija, kas už, kas prieš. Pakartokime balsavimą, kas už 41 pastraipą, kas prieš. Susilaiko pritarta. 43 pastraipa original versija dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 47 pastraipa original versija dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta susilaiko atmesta, pirmininkė atsiprašo pritarta, vardinis balsavimas dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta penktasis pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti pradedame elektroniniu būdu dėl penktojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir konstatuojama dalis originaliausiai dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko. Pritarta. Kas už antrą, kas prieš, susilaiko pritarta. Po R Konstatuojamos dalies 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritartas šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pakartokime balsavimą dėl šeštojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Dabar vardiniu būdu balsuojame dėl visos rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta, ačiū. Dar liko vienas. Viena rezoliucija, ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos, balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, labai ačiū. Palauksime kelias minutės ir po to pradėsime paaiškinimus, išklausyti paaiškinimus dėl balsavimo motyvų. Okay, dear colleagues, if... Um... Mėly kolegos, e, jeigu kiti kolegos nenori klausytis paaiškinimų, balsavimo motyvų paaiškinimų, tai prašau jų judėti link salės durų, o tie, kurie norėtų, kad tie, kurie norėtų klausytis ar nori klausytis paaiškinimų, e, galėtų tą pradėti daryti. Dabar Pradėsime balsavimo paaiškinimus ir pradėsime nuo tų, kurių neišklausėme vakar, o po to išklausysime balsavimo paaiškinimus dėl dokumentų, kuriuos aptarėme ir dėl kurių balsavome šiandien. Pradėsime nuo Danžano pranešimo. Ir kolega Bonpar dabar kalbės. Aš tikrai prašyčiau kolegų, kurie nenori dalyvauti svarstančiai darbo tvarkės klausimai, išėti iš salės arba laikytis tylos, nes pradėsime balsavimo paaiškinimus. Ačiū, pana pirmininkė. Mėly kolegos, ES buvo taikos idealas tam, kad e, mūsų kontinente daugiau nekiltų kalas, karas ir e, sąjunga buvo e, sukurta siekiant paskatinti bendradarbiavimą mūsų kontinente. Jau penkių metų karo nėra, tačiau dėje būtent šiais idealais vadovaudamasis aš noriu prieštarauti gynybos sąjungos kūrimai <clears throat> E, manau, kad mes neturime ginti nuo Rusijos, turime su ja bendradarbiauti. Ir taip pat ir e, NATO organizacija e, yra pasenusi, ypač prezidentui Trumpui pradėjus vadovauti. Europos gynybo, gynybinė Europa tikrai e, mums nepriimtinas projektas. Mes turėtume e, siekti taikos, o ne pilti alyvos į karo ugnį, nes mūsų planeta ir taip dega. Ponas Žanan, ačiū. Šiandien sakysiu paskutinę savo kalbą šiame parlamente. Sunku prisiminti, koks buvo pasaulis, kai buvo pirmą kartą išrinktas, nebuvo interneto bevėlio ryšio, nebuvo kitų dalykų, paštą gaudavome vokose E, su anspaudais, daug kas pasikeitė, tačiau šio parlamento veiklos kryptis ir kitų institucijų nepasikeitė, nepaisant referendumų Prancūzijoje, Danijoje, Airijoje, Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje, prieštaraujančių glaudesnį integraciją, ta integracija toliau stumiama į priekį, tačiau e, būtent dėl to Junktinė karalystė pasirinko skirtingą kryptį, noriu palinkėti e, visiems kolegoms, taip pat ir e, e, federalinės Europos šalininkams visokiojo pasiekmės, galite paskliauti mūsų rinkomis, mūsų diplomatinė karinė parama, tačiau dabar mes jau patys spręsime savo likimo, jums linkime sėkmės. Ačiū, paskutinis kalbėtojas dėl šio prašymo yra ponas Zahradil. Ja, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad po breksito, kuomet Junktinė karalystė mus paliks, kai kurios politinės partijos, kai kurie kolegos vėl atnaujins savo siekius pradėti kurti nepriklausomą saugumo politiką. Tai yra ambicijos, kurios susilpnins mūsų sąsajas transatlantinės ir E, susilpnins NATO, vienintelį mūsų gynybinį skydą. Aš noriu pasakyti, kad mes visuomet palaikysime transatlantinės e, transatlantinį saugumo ir gynybos alijansą ir niekuomet nepasakysime už paralelinės struktūras, kurios silpintų šį alijansą. Ačiū Kitas darbo tarkas klausimas yra Europos parlamento pozicija dėl e, konferencijos dėl Europos ateities. Bompa dabar taip pat pirmasis kalbėtas. Šio klausimo ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, Europos Sąjunga serga laisvos prekybos taupimo nevaržomos konkurencijos <clears throat> lyga. 2005-aisiais prancūzijos gyventojai atmetė Lisabono sutartį ir breksitas tik tai parodo, kokias iš tiesų yra žmonių nuotaikos konferencija apie Europą, dėl Europos ateities neturės jokios prasmės, jeigu mes neieškosime e, tarpusavio ryšių, nebandysime jos atkurti tarp ES ir piliečių. Taip pat reikia aiškiau apibrėžti šios e, konferencijos tikslus, nes neteisėta yra siekti sutarties peržiūrėjimo, turint omenyje, kad ją iš pradžių jau masiškai atmetė Europos žmonės. Taip pat svarbu, kad šios konferencijos rezultatus e, referendumų ten, kur įmanoma, ratifikuotų Europos žmonės. Deja, Europos parlamentas nepritarė mūsų atitinkamam pasiūlymui, o tai sukelia dar didesnį piliečių nepasitenkinimą, tačiau Europos parlamentas tikrai negali tikėtis mūsų paramos šiam veiksmui, kuris dar labiau nuvils žmonės. Ačiū. Kitas kalbėtojas turėtų būti kolega Lešekas Milleris, tačiau jo salėje nematau, jeigu jo nėra, tai perduosime žodį Claire Fox dabar. Sulaikiau balsuojant dėl šio pasiūlymo, kadangi įvertinant Junktinės karalystės situaciją, aš e, kalbu dažnai su visuomenė, su. Uh, ir manau, kad piliečiai turi turėti galimybę išsakyti savo nuomonę. Tai yra labai prasminga. Tačiau, e, kalbant apie šį pasiūlymą dėl Europos konferencijos, kurią ES reikia, tai yra panašu, tai tik tai dekoracija, e, saugojant ES reputaciją, bet išlaikant biurokratiją, nesprendžiant demokratijos deficito. Ir tikrai tai nebus laisvos diskusijos ar pasitikėjimas piliečiais pasiūlyme. Sakoma, kad reikia parengiamų tyriamųjų sesijų, mm, kad būtų ekspertai iš pilietinės visuomenės, kad piliečiai būtų parengti. Tai reiškia nepasitikimą piliečiais dar blogiau. Buvo atmesti tokie pakeitimai, kur buvo sakoma, kad konferencija turi būti atviras procesas, kad neturi būti iš anksto užbrieštų tikslų. Tai buvo atmesta. Ir tokiu būdu atmestas šansas surenkti tikras diskusijas Europos Sąjungą. Labai gaila, bet tai yra išvaistyta galimybė, tai yra tik tai viešųjų ryšių kampanija. Linkiu sėkmės Europos parlamentui. Tai tačiau jūs turite leisti piliečiams laisvai pasisakyti ir turite jais pasitikėti, o ne perimti jų e, poziciją. Veronika Vrečianova. Za slovo. Um. Labą dieną. Ačiū už suteiktą žodį. Diskusijos dėl e, Europos ateities yra labai svarbios, ne vien tik tai dėl breksito. Uh, Ir pasiūlymas, dėl kurio mes balsavome, visgi yra labai siauras ir klaidinantis. Diskusijos dėl ES ateities um, neturėtų lemti tik tai dar tolesnio valdžios perdavimo iš valstybių narių ES. Reikia susimastyti apie breksitą, reikia susimastyti apie tikrą ES veikimą ir dabar turimi įgaliomiai turi būti išanalizuoti ir tai, kas nereikalinga, turi būti būti gražinta Europ, iš ES lygmens valstybėms narėms. Tačiau e, pasiūlyme apie tai nekalbama. Yra sutelktas dėmesys tik tai į tolesnę integraciją ir uh, paneuropinių rinkimų šau, kas jau du kartus nepasisekė. Toliau stiprės ekstremizmas ES, jeigu tai bus elgiamasi, todėl aš balsavau prieš dėl šio pasiūlymo. Džinski. Toliau kolega Vrdžinski. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ačiū pirmininkė. Vakar vyko diskusijos, daug kas prisiminė Roberto Šumano, ES bendryjų kūrėjo žodžius ir buvo keliamas klausimas, ar ES išliks ir kas yra svarbu kai kas iš piliečių sakė, ne špicen kandidato procesas ar Verhofstato asmenybės klausimas yra svarbiausias, kalbant apie tai, kas pirmininkausiams procesams. Mes dėmesį turime sutelkti į tradicijų gynimą, nes aišku, reikia vizijos ateičiai, bet reikia atsiminti ir iš kur esame atėję. Uh, negali tik tai kasdien reaguoti besikeičiančius įvykius, turi turėti ir ilgalaikę viziją. Ir iš diskusijų plenarinėje sesijoje neišgirdau nieko apie tai, kad būtų kalbama, jog ES yra vertybių bendryje, vertybės yra mūsų bendrijos pamatas, tai yra Biblija, graikų filosofija, Romos e, teisė, o jūs kalbate tik apie špicent kandidatus. Kolega Botė. Ačiū pirmininkė. Konferencija dėl Europos ateities bus gerai apmokamų politikų rankos ir tai nėra kelias spręsti ES problemas. Jeigu norite Mm, priartėti prie eilinių žmonių, darbininkų, tai reikėtų tų gerai apmokančių atlyginimus apkarpyti. Pane van der Leyen uždirba 32 tūkstančius per mėnesį, mm, Žalis Mišelis panašiai, aš manau, kad jų atlyginimus būtų galima sumažinti, nes priešingai kaip su, suvoksti, kaip eiliniai žmonės, darbininkai bando sudurti galą su galu gaudami e, mažiausius atlyginimus. Negalima leisti, kad stambių kompanijų vadovai taptų komisijos nariais ir paskui vėl grįžtų į kompanijos, kad e, turi būti daugiau e, reputacija ginama. Sveikinu Jūs ir 5 milijonus Europos gyventojų, kuriuos Jūs atstovaujate. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Vodrai. Ačiū pirmininkė. Atsis pasakysim viso gero po dviejų savaičių kolegoms iš Britanijos. Paskutinį kartą jos matome e, čia ir paskutinį kartą matysime Bliuserio plenarnėje sesijoje. Ko mes galėtume kartu iš jų išmokti? Kad pirmiausia, reikia naudotis blaivių protų. Dėja, diskusija, kuri čia ką tik prasidėjo, tam prieštarauja. Mes bandome tik dar ir dar kartą uh, kalbėti ir prastumti glaudesnę Europos Sąjungą, o tai iš tiesų tik suskaldo Europą ir suskaldys ištisas tautas. Net ir mus Europos parlamente. Aš nenoriu, kad būtumėm mes atskirti nuo eilinių žmonių. Aš e, labai džiaugiausi atsikratydamas e, komunistinio režimo ir tuo, kad mes tapome vakarų Europos dalimi. Tačiau dabar mane šokiruoja tai, kad mano partija, mano frakcija AKR šioje diskusijoje negali dalyvauti, nes jums mūsų nuomonės nepatinka. Tuo tarpu komunistai čia, Europos parlamente, nori uh, įtraukti į savo gretas Putiną ir jos sveikiname šioje diskusijoje. Ačiū, ponas Džembatskis Šekar. Gerbiamas pirmininkė, e, gerbiamas kolega, aš balsavau prieš šią rezoliuciją nes čia mes kalbame apie Europos ateitį ir konferenciją, kurioje bus apie tai kalbama. Ši rezoliucija neišspręs problemų. Ji yra, ji tik suteiks receptą lygai, kuri vadinasi ekstremalus liberalizmas. Rezoliucijoje siūloma reakcija nėra racionali Europos ateities vertinimo versija. Ateities Europa neturi būti daugumos diktatūra. Mes turime kalbėti apie tolesnį daugia kultūriškumą. Mes nekalbame apie vienos lyties šeimas ar kitokias iškraipytų šeimų modelius. Ateityje žmonės, kurie save vadina patriotais, sieks tvirtos Europos, tvirtos tėvynės. Mes norime, kad Europa būtų pagrįsta krikščioniškomis vertybėmis ir tradicijomis. Europa turi gerbti nacionalinę erdvę ir suverenumą. Ačiū. Ačiū toliau panas Zahradil, irgi iš EKR. Labai ačiū, pirmininkė. Aš prisimenu, kad buvau tarptų, kurie dalyvavo Europos ateities konvente prieš keletą metų. Ir man susidaro įspūdis, kad ši konferencija pagrįsta tuo pačiu modeliu. Aš prisimenu, kad ankstesnysis Europos ateities konventas, kuris e, pagimdė Europos konstituciją, kuri vėliau buvo įvardinta kaip Lisabono sutartis, iš esmės e, vyko Europos parlamento federalistų globoje, politinėje arenoje jie dominavo ir vienintelis tikslas buvo tolesnė integracija ir uh, Europos institucijų galių sutvirtinimas ir e, nacionalinių valstybių galių sumažinimas. Aš bijau, kad šį kartą e, matysime kažką panašaus. Mes girdime labai svarbių, kritiškų balsų, pasisakančių prieš gilesnį integraciją, tačiau jie yra išsumami iš diskusijos, tai yra netoleruotina. Ačiū, diskusiją šią temą baigiame. Toliau padėtis Venezueloje balsavimo paaiškinimas dėl šio pranešimo. Pirmiausia, ponas Thierry Marijani iš ID frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Žanžon Gedo ir Nikolė Maduro. Uh, žiūri, kas vyksta čia Europos parlamente. Čia atsispindi uh, visos nuomonės ir mūsų kolegoms tai atrodo normalu. Kolegos ekologistai uh, tarsi uh, E, žiūri, ką daro mūsų pirmininkas. E, Maduro e, savo ideologiniais pastais varžomas pasmerkė žlugimui savo žmonės ir savo valstybę. Maduro ir jo Maduro alijansas pademonstravo vienybę su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ir po humanitarnė pagalba slypi uh, E, hum, didžiulės valdymus, motroškimas, valdžios troškimas. Mes turėtumėm daugiau pagalvoti apie sankcijas, apie embargo, apie tų sankcijų išplėtimą e, e, šeimoms ir artimiesiems tų, kurie įgyvendina politinį spaudimą. Ačiū dabar kalbės ponas Pospišil Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū ponia pirmininkė balsavau už šią rezoliuciją, kurioje kritikuojami neteisėti diktatoriaus Maduro veiksmai. Nekartą jos aptarėme plenarinėme posėdėje. Jis e, dėje padidino savo įtaką neteisėtai pakeisdamas parlamento pirmininkę. Turime pritaikyti sankcijas Maduro režimo atstovams ir E, galbūt pasvarstyti galimybę imtis ir dar griežtesnių veiksmų. Kita vertus, e, humanitarnė pagalba reikia ir toliau teikti, nes Venezueloje e, išsivyravo humanitarinė katastrofa ir turime didinti humanitarinę pagalbą šalies piliečiams, nes ne jie kalti dėl to, kad juos valdo diktatorius. Dabar kalbės ponas Rai. Pone pirmininkė, mėly kolegos, balsavau už Šią rezoliuciją Venezuela 20 metų kenčia nuo socialistinės diktatūros valdymo, kaip ir kiekvienoje kitoje šalyje socializmas sukėlė tik tai skurdą ir e, bėdas, apriboja laisvės pirmiausiai. Venezuela yra šalis turinti didžiausius pasaulio naftos rezervus ir 70 procentų vaikų e, gauna pakankamai maisto milijonai žmonių pabėgo iš šalies, tam reikia padaryti galą, Venezuelai reikia laisvės ir demokratijos. Ačiū, dabar buvo frakcijos vadu ponas Valas. Europos, Europos Sąjungas e, pripažino Guaido režimą, tai tapo dar labiau <clears throat> madinga. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas dabar yra Luis Para ir jis yra E, dešiniųjų politinių jėgų atstovas, jis buvo išrinktas 81, e, 81 e, parlamento nariui balsavus už jį ir e, e, deklaracija, kurią paskelbė, pareiškimas, kurią paskelbė Borelis, remdamas Guaido kaip nacionalinės asamblėjos pirmininką. E, E, man atrodo, gėdinga ir nuvilinti. ES vadovybė remia nedemokratinius režimo pokyčius Venezueloje. Jie elgesi tiesiog beprotiškai. Kodėl mes neleidžiame Venezuelos žmonėms patiems apsispręsti ir kodėl e, neparagindame JAF atsiskirti sankcijų, leisti venezueliečiams patiems nulemti savo ateitį. Ačiū žodis Tomač iš APP. Ačiū ponė pirmininkė. Balsavau už šią rezoliuciją ir esu apstulbęs dėl to, kad plenarinėje sesijoje, plenarinėme posėdėje kai kas nelaiko Maduro diktatoriumi. Juk e, galime e, pažvelgę į istoriją, aiškiai pamatyti, kad jis niekina savo uh, E, žmonės. Milijonai piliečių Venezueloje kenčia. Turėtume būti daug ryštingesni mm, diplomatinėmis, diplomatinėmis priemonėmis, e, taip pat taikyti sankcijas šiam režimui, dėl kurio kenčia milijonai žmonių. E, turime kovoti už tų žmonių laisvę. Toliau žodis ponui Zahradil. Ačiū, ponė pirmininkė. Zase jednou situací ve Venezuele. Skutečnost je totiž taková, že pokud. Kalbant apie Venezuelą ir Latinų Ameriką, Europos parlamento kairieji tais klausimais dominuoja ir užsipuola Brazilijos arba Kolumbijos režimus, kuriuos laiko dešiniųjų režimais. Ir dažnai e, kairiųjų dikta, valdomų diktatūrų, tokių kaip Kubos ir Venezuelos, nelaiko e, diktatūromis. Manau, kad diskusijos dėl konstitucijos žmogaus teisų pažeidimų ir tragiškos ekonominės padėties, į kurią įstūmė socialistų režimas šią šalį, yra tikrai labai svarbios mūsų išorės politikos darbo tvarkės temos. Pirmininkė, išklausime balsavimo motyvų paaiškinimus pagal šį darbo tvarkės punktą ir toliau e, Lenkija ir Vengrija septintojo straipsnio e, vykstantis klausimai. Klea Fox visų pirma, prašau. Balsavau prieš šį pranešimą, nes 17, e, 7 straipsnis panaudojamas kaip ginklas prieš Vengrijos ir Lenkijos rinkėjai, nes tik tų šalių rinkėjai turi teisę nuspręsti, ar jų, vyriausy, jų šalių vyriausybės reikia bausti. Parlamentas elgesi tendencingai, ES nenuilstamai krypsta link federalinės sistemos ir joje reikia išnaikinti kultūrinius politinius skirt, skirtumus tarp šalių. Sakote, kad e, apriepėte įvairovę, tačiau niekada nepri, nepripažįstate e, nuomonių įvairovės. E, rodote panieką, pavyzdžiui, šalių valstybinėms vėliavams ir neleidžiate jų naudoti plenarinių posėdžių salėje. Noriu priminti Jums, kad e, Vengrija ir Lenkija kaltinamos tuo, kad e, pažydė ES vertybę, bet kaip su šviečiamojo amžiaus vertybėmis, demokratija, pakantumu tokioms nuomonėms, kurioms nepritarėte. Aš ne, nesutinku su Vengrijos ir Lenkijos vyriausybėmis, tačiau e, jos turi galimybę reikšti savo nuomonę. Toliau ponas Brudžinski. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra dar vienas šio spektaklio epizodas, šio farso epizodas, vykstantis šioje salėje ir skirtas demokratikos išrinktai Lenkijos vyriausybei. Daug žodžių girdime šioje salėje, ypač kairieji kalba, kalba apie tai, kaip svarbu, kad būtų girdimas piliečių balsas ir taip toliau. Ir nors yra vyriausybių, kurios mano kitaip negu Bruselio establishmentas. Ir todėl turime šį farsą, šį spektaklį. Aišku, aš balsavau prieš šią rezoliuciją, nes čia joje yra daug melo, daug dalykų, kurie prieštarauja pačiai ES sutaračiai. Valstybės narės yra autonomiškos, jos turi teisę reformuoti savo teisingumo, e, teisingumo sistemą. Ir E, kodėl nekalbame apie Prancūzijoje e, esamą įstatymų viršenybę. E, ten taip pat yra protestų visokų. Lenkijoje protestuotojai protestuoja saugiai, jeigu jie mano kitaip, tai, kad turi skirtingą nuomonę dėl vykdomų reformų. Ponas Žembaskai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau prieš šias dvi rezoliucijas skirtas nubausti Lenkiją ir Vengriją, nes jos yra gėdingos, jos yra tikras farsas ir raganų medžioklė. Nei Lenkija, nei Vengrija jokių būdų nepažeidžia įstatymų viršenybės, žodžio laisvės savo šalyse. Tikra, tikroji problema e, jums dėl Lenkijos ir Vengrijos yra ta, kad abi šalis išsirinko savo suverenės vyriausybės, patriotų vyriausybės, kurios, kurie žino, kaip valdyti savo šalis ir neleidžia antikrikščion, antikrikščioniškos propagandos savo šalise, neleidžia mm, diktuoti neteisingam multi, daugia kultūriškumui, kurį sponsoriuoja Sorošas. Abi šios šalis turi suverenės vyriausybės ir nusipelno pagarbos. Ir neturime gerbti to, ką bando primesti mums kairieji bolševikai. Ačiū ponas Labreton. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šią rezoliuciją dėl Lenkijos ir Vengrijos dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, aš manau, kad yra neprimtina, kad Europos parlamentas džiaugtųsi tuo, kad teko panaudoti septintąjį ES starties straipsnį prieš šias dvi šalis. Joms prikišama tai, kad jos neva pažeidė teismų nepriklausomybę ir akademinę laisvę. O aš manau, kad suverenios valstybės pačios gali organizuoti savo teismų sistemą taip, kaip pačios nori. Na ir atvirai sakant, aš remiu e, Vengrijos pastangas apsisaugoti nuo destabilizavimo bandymų, kuriuos įžoržas Sorošas. Manau, kad yra neprimtina, kad Europos parlamento rezoliucija trū, siūlo e, priežiūros procedūrą numatyti E, neva kaip priežiūrai, kaip to šalis įgyvendina ES vertybės, bet Lenkija ir Vengrija, nei Prancūzija, nei kitos valstybės narės neturi sulaukti tokių priemonių ir kontrolės. Ačiū. Ačiū, kolega Žočica. Dėkoju, pane pirmininkė. Norėčiau pasisakyti, nes vakar diskusijos metu girdėjome daug melo. Graikijos štai deputatas, galimai komunistas, sakė, kad Lenkijoje neveikia teisinės valstybės principai. O kurgi jis buvo, kai Graikija sukčiavo, slėpdama svarbias sumas finansinės krizės metu. Mes nenorime, kad centro ar kairiųjų atstovai meluotų. Lenkija yra suvereni valstybė, teisingumo sistema taip pat sulaukia lėšų iš ES. Mes e, tinkamai panaudojame ES gaunamą pagalbą šalyje ir tą patvirtina Eurostato duomenis. E, partija, kuri rinkimus pralaimėjo, dabar siekia revanšo. Ir tai, kas vyksta, yra politikų žaidimai. Tai yra prastas įprotis. Būtent dėl to aš balsavau prieš. Ačiū. Tiek būtų šią temą. O dabar pereisime prie kito klausimo bioįvairovės e, dokumento. <clears throat> Uh, Ačiū. Esame ant vairovos praradimo bedugnės krašto ir šis parlamentas šiandien patvirtino rezoliuciją 15 šalių konferencijai, e, kuris skirta įvairovės konvencijai. Ir tai atspindi momentą, kuomet parlamente žalių balsų buvo daug daugiau ir keičiasi, matome visuomenės nuomonę. Tačiau nuvilia tai, kai matome didžiulę skaičių balsuojančių kitoje salės pusėje, kurie e, nori stabdyti šį procesą. Tai yra žmonių ir gyvūnų išdavystė. Tai yra bendradavimo projekto, kuris yra ES išdavimas. Kodėl jie trukdo mums reformuoti žemės ūkio politiką, kodėl jie bando mus sulaikyti nuo to, ką reikia padaryti, kai kyla pavojus visai planetai. Az utolsó napi rendi pontunk most a közszolgálati jogviszony megszűnése után. Dabar pasisakymai pagal paskutinę e, temą e, e, numatytą darbo tvarkėje dėl dėl ekonominės ir pinigų sąjungos institucijų ir įstaigų. E, aš balsavau už šią rezoliuciją nuo Europos ekonominės ir pinigų sąjungos įkūrimo. Skeptik, skeptikai, populistai ir e, breksito šalininkai teigia, kad tai žlugti pasmerktas projektas, tačiau taip nenutiko. Euras gana sėkmingai gyvuoja ir aš manau, kad jis gyvuos dar ilgai po to, kai jų kalbos bus užmirštos. E, man atrodo, kad esu paskutinis Junktinės karalystės atstovas, kuris kalba plenarinėme posėdėje. Nežinau, ar kalbėsiu Bruselio plenarinėje sesijoje. Aš norėčiau Jums leidus padėkoti. Jums bei kitiems vicepirmininkams, parlamento draugams, kolegams, oponentams, kurie niekada nebuvo priešai šioje salėje. E, taip pat ir darbuotojams. E, Keo Welcox, Sarah McKinley, Kerem Čelkom iš mano Junktinės karalystės biuro. Uh, E, mano komandai Briuselėje, kurie puikiai ir lojaliai dirbo ir man padėjo. Ačiū Gankeniai. Kai buvau perinktas gegužę, padėkojau policijos darbuotojams ir e, e, darbuotojams, bet pamiršau padėkoti vienam žmogui, be kurio aš e, nebūčiau čia. James Coney E, sudėtingiausias šio darbo aspektas yra tai, kad man reikia būti toli nuo tavęs, aš tave myliu ir žmonės klausia, ką aš noriu toliau daryti, aš noriu būti draugė. Ezzel a napi rendi pontunknak a végére értünk, és az ülést 15 óráig felfüggesztem. Köszönöm. Tuo baigiame balsavimo motyvų paaiškinimus. Susitiksime 15 valandą. pani prezidentė. Pone pirmininkė, laba diena kolegos. Posėdį pradedame. Vakar dienos posėdžio e, protokolas pateikiamas. Ar kas nors turėtų komentarų? Jeigu ne, tada e, protokolas tvirtinamas. 2020 m. sausio 16 dienos ketvirtadienio posėdėje pirmininkų suėga priėmė pasiūlymą dėl 2021 ir 2022 parlamentinių metų e, sesijų kalendoriaus. Datos tokios. 2021 metais sausio 18-21, vasario 8-11, kovo 8-11, kovo 24-25,

lapkričio 10-11, lapkričio 22-25, gruodžio 13-16 dienos. 2022 metais sausio 17-20, vasario 14-17, kovo 7-10, kovo 23 ir 24, balandžio 4-7, gegužės 2-5 diena, gegužės 18-19, birželio 6-9, birželio 22-23, liepos 4-7, rugsėjo 12-15, spalio 3-6, spalio 17-20, lapkričio 9 ir 10, lapkričio 21-24, gruodžio 12-15 dienos pirmininkų suėga gali nuspręsti suorganizuoti papildomas e, sesijas e, tikrinimui e, trečiadienio popietėmis per frakcijų ir komitetų savaitės Bruselėje. Datos bus pateikiamos interneto svetainėje, pakeitimų teikimo terminas 2020 m. sausio 28 d. antradienis 19 val. Balsuosime sausio 30 d. ketvirtadienį 11 val. 30 dėl šio kalendoriaus. Ir dabar darbo atvarkės paskutinis klausimas. Komisijai teikiamas e, e, klausimas žodžiu. Trimačių spausdinimų pagaminti neteisėti daiktai. Priminsiu, kad galima teikti milinosios kortelės klausimus ir prašyti žodžio pagal prašau žodžio procedūrą. Nurodymai yra pateikti šioje salėje. Ir dabar aš suteiksiu žodį autoriai penkiams minutėms poniai Scheinmacher. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Trimatis spausdinimas yra technologija, kuri atveria ženklo ekonominį potencialą Europos įmonėms. Pirmiausia, mažoms novatoriškoms įmonėms daugelis valstybių pradėjo pritaikyti strategijas, kurios leidžia trimatį spausdinimą plėtoti. Tačiau šios technologijos kelia teisinių retinių problemų Komisijos užsakytos įvairios studijos rodo, kad ES teisės aktus yra spragų susijusių su trimačių spausdinimu. Pastarojo metu tragiški įvykiai sukėlė susirūpinimą, kurie reikalauja veiksmų ES lygmenių. Spalio 9 dieną praėjusiais metais du žmonės žuvo ir du buvo sužeisti Vokietijoje, kai uh, teroristai norėjo patekti į e, vietos sinagogą per žydišką šventę. Jie panaudojo trimačius spausdinimą atspausdintus ginklus. E, dar 2018 m. ataskaitoje Jūri komitetas išreiškė susirūpinimą dėl ginklų ir sprogmenų gaminimo, taip pat kitų kengsmingų produktų gaminimo pasitelkiant trimatį spausdinimą. Be to yra kalbama apie civilinės atsakomybės ir intelektinės nusavybės teisų problemas. Žinant šios problemos aktualumą, jūri komitetas norėtų paprašyti Europos komisijos, e, kai paklausti, kaip jį ketina spręsti šią problemą, e, pasinaudojant uh, turimus teisės aktus, ar numatote kokiu teisė kūrinių teisės aktų, vadovaujant, te aktų vadovantis e, atliktomis studijomis ir tyrimais, jeigu taip, kokios ES priemonės turėtų būti pritaikytos ir koks yra numatytų veiksmų kalendorius. Kaip jūs užtikrinsite, kad e, sureaguota bus laiku. Galiausiai, kokios pažangos yra pasiekta. Uh, Europos komisijoje įgyvendinant 2018 metų numatytus veiksmus. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, pana Lenarčič. Pana pirmininkė, gerbimi nariai, aš palankiai vertinu 2018 metų pranešime parlamento išreikštą poziciją dėl to, kad e, trimačios spausdinimo technologijos gali sukelti tam tikrų <clears throat> susirūpinimų dėl saugumo, ypač kibernetinio saugumo, dėl e, susijusius su ginklų, sprogmenų, e, narkotikų ir kitų pavojingų medžiagų gamyba. Todėl reikėtų tam skirti atitinkamą dėmesį. Pagrindinė problema susijusi su trimačių spausdinimu pagamintų e, šaunamųjų ginklų yra ne ta, kad jie turi tam tikrų trūkumų, bet ta, kad jie yra nelegaliai gaminami ir naudojami. Remiantis e, ginklų įsigijimo ir e, laikymo direktyvos nuostatomis žinomos, žinomos, žinomos kaip e, šunamųjų ginklų direktyvos nuostatomis. Tokių ginklų e, laikymas yra neteisėtas kaip ir jų gamyba, naudojant trimačius spausdintuvus ir e, naudojantis internete esamais e, technologiniais paprašymais, nes organizuoti nusikaltėliai dabar to naudojasi ir 2020-aisiais yra patvirtintas veiksmų planas, kuriame e, siekime kreipti dėmesį į e, trimačių spausintuvų keliamą grėsmę Europolas. Visoms teisėsaugos institucijoms šią temą yra parengęs atitinkamą e, informacinę medžiagą, o komisija rengia ataskaitą apie direktyvos nuostatų įgyvendinimą kurie apriepiamas taip pat ir naujos technologijos, išskaitant ir trimat spausdinimą šioje ataskaitoje, kuri bus paskelbta e, šių metų rugsėjo mėnesį, mes pateiksime vertinimą, reikia papildomų veiksmų susijusių su trimačių spausdinimu. Ačiū komisijos nariui, dabar pažangiųjų e, socialistų demokratų alijanso frakcijos vardu. Dvi minutės kalbės ponė Garsija Dėl Blanko, prašau. Ačiū pirmininkė. E, pavėlavau dėl tam tikrų šeiminių sunkumų. E, dabar kalbėsiu ispaniškai. Ačiū už galimybę įsigilinti į šį klausimą. Visi sutarėme, e, kad trimatis spausdinimas yra priemonė užtikrinanti technologinę pažangą Tačiau akivaizdu, kad trimatis spausdinimas e, turi įvairių, yra susijęs su įvairiais aspektais, galima jo pasinaudoti taupydami žaliavas, mažindami taršą. Tačiau pasitelkus trimačius e, spausdintuvus galima užtikrinti įvairių didelio masto daiktų spausdinimą, tokiu būdu sutaupant, pavyzdžiui, transportavimo išlaidas, tačiau trimas spausdinimas kelia nemažai ir e, grėsmių bei rūpešių, pavyzdžiui, susijusių su saugumu. Jūs neseniai minėjote galimybę tokiu būdu gaminti šaunamosius ginklus ir E, tokia galimybė glaudžiai susijusi su tam tikrais sunkumais e, kontroliuoti vykstančius procesus, nes internete galime rasti įvairių instrukcijų, e, ypač tamsiajame internete, kaip pasigaminti trimačių spausdintuvų atskirius ginklus. Taigi mes raginame komisiją iš šios aspektus įsigilinti, e, kartu siekiant e, apsaugoti ir intelektinę nusavybę. Nes e, būtent šie aspektai labiausiai nukenčia šiuo metu mūsų patvirtinti ir galiojantis teisės aktai yra pernelik aptakus norėčiau, kad e, kaip ir e, ankstesniais panašiais atvejais susijusiais su prieigos užtikrinimu prie e, kultūrinio intelektinio turinio. Aš vis tik tai paraginčiau komisiją imtis veiksmų, kad būtų suderinti tam tikri galiojantis teisės aktai renių frakcijos vardu, ponė Šrainė Macher dabar. Ačiū pirmininkai, ačiū komisijai už pateiktą atsakymą. Aš norėčiau laniškai toliau kalbėti. Tri, trimačiai spausdintuvai šiuo metu yra smarkiai populiarėjantis ir e, ypač vidutiniams smarkiam verslui tai atveria naujų uh, papildomų galimybių, tikrai pagerino, palengvino mums gyvenimą, galima medicinos srityje, statybų srityje procesus e, spausdinti arba per 48 valandas netgi namų sienas atspausdinti, pastatyti, tačiau net tos technologijos patekusios į netinkamas rankas e, gali padaryti nemažai žalos, kaip įvyko Vokietijoje, kuomet vienas e, teroristas man įsiveršti į sinagogą ir du žmonės nužudė ir keletą sužeidė naudodamasis ginklais, kurie buvo spausdinti trimačių spaudintuvu. Taip pat e, tokiu būdu galima pasigaminti kitokius šaunamosius ginklus, e, sprogmenis ir netgi narkotikus. Klausimas, ar šis rytis yra tinkamai reglamentuojama, atsakymas šį klausimą yra ne. Komisija ėmėsi atitinkamų žingsnių, parengė veiksmų planą, e, suteikė atitinkamą informaciją teisės saugos institucijoms, tačiau ar šių žingsnių pakanka, aš e, manau, kad šis rytis dar tikrai turi labai daug e, spragų, ypač susijusių su intelektinė nusavybė, šaunamų ginklų. Direktyvos nuostatomis komisijos atstovas minėjo, kad nelegaliai tokiu būdu spausdinami ginklai, tačiau kaip tam užkirsti kelią. Taigi aš noriu paklausti komisijos, jūs E, pristatėte jau tuos veiksmus, kurių ėmėtės ir aš noriu paklausti, ar dar siūlysite naujus teisės aktus ir naujus standartus tam, kad e, ateitie užkirstume kelią panašiems incidentams, kurie įvyko per mano minėtą išpolį Vokietijoje. Labai ačiū konservatorių formuotojų frakcijos vardu. Tris minutės kalbės pas Džambatskį. Ačiū, ponė pirmininkė, e, komisijos nariai. Paskaičiuokime, keturi žmonės šiuo metu sėdi plenarinių posėdžių salėje. Prieš pradėdamas e, gilintis į detalės, noriu kreiptis į Jūs, ponė pirmininkė, ir pasakyti kai ką, ką jau minėjau per ankstesnius posėdžius ir pakartosiu tą dabar. Tiek mažai žmonių esančių salėje ketvirtadienį po pietų yra gėda Europos parlamentui. Turime pakeisti tokią tvarką arba turime atsisakyti šių posėdžių arba žmonės, e, e, nariai, kurie dalyvauja šiame posėdėje, turėtų gauti 50 procentų mažiau dienpinigių. Dar kartą kartoju, kad tai yra gėda ir perduokite mano žinę e, atsakingoms parlamento institucijoms. Apie svarstamą temą dabar. Trimatis spausdinimas yra labai svarbi technologija susijusi su naujovių dėgymu, pavyzdžiui, medicinos srityje. Niekas negalėjo prognozuoti ir numatyti iš anksto tokių dalykų kaip e, Jameso Watso atradimai prieš 300 metų. Ir e, su šiomis technologijomis yra susijusios tam tikros grėsmės, reikia imtis priemonių siekiant jas e, atremti. <clears throat> Negalime leisti nemoraliems asmenims pasigaminti ginklų radus jų gamybos e, būdus, parsisintus jų gamybos būdus inter, internetu ir tokie ginklai e, po to patenka į teroristų rankas. Bet žmonės internete gali susirasti informacijos, kaip e, susikonstruoti ginklus, o tai parodo, kad esame rimtų spragų šioje srityje, kurias reikia užpildyti. Mano šalyje, Bulgarijoje, rimta problema yra mažų miestelių nusikalstamumas. Kartais žmonėms reikia turėti ginklų savyginai, kad apsaugotų savo šeimas. Kartais žmogus su ginklu rankoje galite sustabdyti tik pats turėdamas ginklą. Nesvarbu, kokios priemonės bus dėgiamos, jomis neturėtų būti ribojama galimybė žmonėms teisėtų būdų uh, įsigyti ginklus. Anksčiau mes diskutavome apie galimybę uždrausti medžioklinių ginklų laikymą. Ir ta priemonė tik tai prisidėtų prie senų įpročių ar papročių sunaikinimo. Manau, kad mums reikia kitokių priemonių, kad apsaugotume tokia, tokias tradicinės veiklas. Aš tik noriu priminti, kad beveik kas trečias žmogus pasaulyje kartais turi e, būtinybę turėti nuo savo ginklą. Ačiū. Uh, speaker, uh, Ir paskutinis sąraše ponas Labakov. Благодаря, госпожо председател. Аз... Ačiū, pirmininkė. Noriu pasisakyti, bet taip pat noriu užduoti keletą klausimų ponai Džambatskijui. Nežinau, kaip galima atskirti spausdintuvų pagamintą ginklą nuo tikro ginklo. Ir mano klausimas ponai Džambatskijui yra toks. Ar jūs galvojate, kad yra koks skirtumas? Ir iš tikrųjų labai keista, kaip jūs skirt, skirsto tai ginklo nešiojimasis ar naudojimas, kaip gali skirstyti. Tai aš tu, savo namuose esu ir, ir niekas negali juos įti. Jeigu aš noriu, aš galiu namuose turėti ir kalašnikovą, gal man patinka, tai kas žino. Tai aš nesuprantu tokių keistų, ribojančių teisės aktų. Uh, kurie draudžia, pavyzdžiui, žmonėm ginti savo gyvybę. Pateiksiu Bulgarijos pavyzdį, sakykime, uh, Jeigu kažkas mane puola kirviu, aš turiu gintis tokiu pačiu ginklu. Tai ar tai reiškia, kad aš prie lovos turiu pasistatyti lagaminą pilną ginklų, kad galėčiau pasirinkti ko, ginklą, kurį naudo užpolikas? Ar aš taip supratau, kad jūs norėjote pagal um, spontan... pagal prašau žodžio prasį dar pasakyti, bet jūs norėjote pakelti tiksliau mėlyną kor... kortelę ir paklausti pono Džambatskio. Uh, Taip, jūs turėjote teirautis pono Džambatskio. Gerai, tai pone Džambatskijai, pageidaujate pasakyti, jums 30 sekundžių. Važiavim kolega Slabakov za tozį vapros. Dėkoju kolegai Slabakovui už užduotą klausimą ir už išsakytą nuomonę dėl ginklų spausdinimo, trimačių spausdinimo. Kiekvienas, manau, pilietis, kuris laikosi įstatymų, moka mokesčius, yra sąžininkas pilietis, man atrodo, turėtų turėti teisę ginti save, nepažeisdamas įstatymų. Like Dabar norėčiau suteikti žodį vėl komisijai, komisijos nariai ponė Lenačič, žodis jums. Uh, Gerbiamą pirmininkę, gerbiami parlamento nariai, ačiū šias trumpas, bet labai įdomias diskusijas. Aš pasižymėjau jūsų mintis ir grįžęs į komisiją pasirūpinsiu, kad komisijoje būtų įsigilinta šį klausimą iš įvairių pusių, ką jūs ir paminėjote. Aš dabar jau preliminariai norėjau sureaguoti visų pirma dėl intelektinės nusavybės teisių. Komisija neseniai užsakė uh, studiją dėl intelektinės nuosavybės teisų aspektų, kai eina kalba apie pramoninių būdų naudojamą trimatį spausdinimą. Šios studijos tikslas yra išanalizuoti uh, intelektinės nusavybės teisų situacija, kai eina kalba apie pramoninio trimačio spausdinimo plėtojimą. Ir komisija atsižvelgs į šios studijos išvadas ir rekomendacijas. O tada spręsime, kokie turėtų būti tolesni žingsniai. Aišku, kova su klastotėmis, ar tai būtų trimačių spausdinimo ar kitų būdų pagamintos klastotės, yra absoliučiai būtina. Dabar dėl atsakomybės už gaminį, kas yra apibriešta atsakomybės už gaminius direktyvoje, aš galiu Jums pasakyti, kad komisija jau parengė penktą ataskaitą dėl atsakomybės už gaminius direktyvos įgyvendinimo ir įgyvendinimo įvertimo 2016 metais, taip pat parengė ir mm, personalo vidinį dokumentą dėl atsirandančių naujų skaitminių technologijų. Ir šios ryties taip pat Komisija rengia gairių dokumentą dėl direktyvos įgyvenimo ir jau šiais metais tas dokumentas turi būti paskelbtas. Taip pat komisija analizuoja, ar reikėtų keisti direktyvą dėl atsakomybės už gaminius. Uh, Na ir galiausiai dėl neteisėtų ginklų gamybos. Halės incidentas, kurį jūs paminėjote, aišku, buvo labai didžiai ištirtas Vokietijos valdžios ir Vokietijos bundestagas be kitų nustatė, kad nereikia teisės aktų pakeitimų, kadangi dabartiniai Vokietijos įstatymai aiškiai draudžia, baudžia už, mm, už nelicencijuotą gaminių, e, ginklų gamybą ir nežiūrint, kokie tai būtų metodai. Tačiau komisija pateiks parlamentui ir tarybai ataskaitą dėl um, ginklų direktyvos įgyveninimo ir taip pat patikrinsime tame kontekste, ar um, nuostatos vis dar yra tinkamos esamai situacijai, ypač vertinant naujų technologijų poveikį, pavyzdžiui, trimačio spausdinimo um, technologijų ar QRC kodo panaudojimą, ar radio dažnio identifikavimo panaudojimą. E, taip pat aptarsime šiame dokumente. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Diskusijos baigtos. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui tvirtinti kitos sesijos pradžioje. Jeigu nėra prieštaravimų, aš šiandienos posėdėje patvirtintas rezoliucijas perdusiu toms institucijoms ir asmenims, kurie buvo įvardinti juose. Dabar parlamento sesija yra baigta. Geros popietės visiems.